Uh, Gerbėmėjai kolegos, norėčiau pradėti posėdį ir pirmiausiai informuoti Jūs apie vakar priimtus sprendimus koordinatorių posėdėje. Tai yra savo iniciatyva rengiamų pranešimų atveju buvo priimtas sprendimas, kad palauksime keletą dienų, kol kitos politinės frakcijos pateiks pasiūlymus, nes iki šiol jos to raštų nepadarė. Taip pat sutarta dėl delegacijų 25 savaitę į Švediją ir į Sardiniją 29 savaitę. Tačiau nebuvo sutarta dėl datų misijų į Berliną ir Bulgariją EPP ir e, socialistai turi dar susitarti. Tikėkime, kad jie tą padarys kaip galima greičiau, nes aš privalau informuoti komitetų pirmininkų suiga kaip galima greičiau. Dėl valstybės pagalbos sutarta, kad e, remintis mano pokalbį su komisaru Munija, mes pakviesime komisarą Muniją į mūsų kitą posėdį, kad jis paaiškintų komisijos pasiūlytų sistemą valstybės pagalbos, kuri būtų taikyma nuo kitų metų. Mes su komisarais sutarėme, kad atvyks taip pat regionų generalinio direktorato ir konkurencingumo direktorato direktorių pavaduotojas ir direktorius kad gal, dabar dėl paklausimo žodžių komisijai mes vis dar laukiame politinių frakcijų žodinių paklausimų pateikimo, nes jie yra informuoti, jeigu juos tai domina, mes mielai padėsime. Taip pat buvo sutarta dėl EPP frakcijos iniciatyvos dėl Alpių regiono bus pateiktas paklausimas žodžių komisijai. Vėlgi ir šiuo atveju laukiame politinių frakcijų pasiūlymų. Visą tai yra papildomai prie to, ką EPP frakcija jau yra pateikusi. Taigi, tokį sprendimus priėmė uh, koordinatoriai vakarą. O šiandien mūsų pirmas klausimas pagal darbo tvarkę yra pranešimas dėl tarp institucinių dėrybų, kurios tebe vyksta dėl Europos regionės plėtros fondo pranešėjas Jan Olbricht. Aš nematau šešėlinių pranešėjų salėje, tačiau nemanau, kad mes turėtume ilgiau atidėlioti mūsų svarstymo šio klausimo svarstymo pradžią. Taigi žodis Janui Olbrecht. Pone Albrecht, jūs galite ateiti čia ir pirmininkė prašo technikų įjungti mikrofono įjungimo išjungimo sistemą. In, in case you are, it's working here. Oh, yeah. Now it's functioning. Hello? Yeah. Yes, it's running. Now it's working. Okay, so um, uh, <clears throat> I, I just, just Noriu pateikti informacijos apie triologą dėl regionės plėtros fondo reglamento rezultatus. Labai svarbu, mano galva, kad ERPF kai kurie elementai nebejotinai sėtini su bendrojo reglamento sus... bendruoju reglamentu, apie tai vakar kalbėjo kolega Nistelroj. Ir vienas iš dalykų yra partnerystės susitarimai, partnerystės sutartis. Vienas iš partnerystės sutarčių elementų yra susijęs su miestų reikalais, tai yra miestų tvari veikla. Jūs žinote, kad pradinėme reglamento variante buvo sąrašas miestų, kuriuos valstybės narės turėtų pasiūlyti tam, kad juose būtų galima vykdyti um, tvarius veiksmus. Tačiau vėliau buvo sutarta, kad tokio sąrašo nereikėtų turėti, geriau būtų nustatyti kriterijus arba taisyklės, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės atrinktų atitinkamus miestus, sudarydami ateityje miestų teritorijų sąrašą. Taigi todėl mes vykstant reto dėryboms galėjome vadovautis jau to priimto bendrojo reglamento atžvilgių sprendimu ir pasitikslinti kai kurios dalykus susijusius su miestais. Noriu taip pat priminti, kad pradinėme pasiūlyje, pasiūlyme komisija siūlė 5 procentus RPF lėšų skirti integruotam tvariam miestų plėtros vystimui. Mes klausėme, koksgi yra tikslas nustatyti tuos 5 procentus. Buvo paaiškinta, kad yra keletas priežasčių. Pirmiausia, pirm, sėtina pirmoji priežastis su tikslu, kad būtų skatinamos tipo, naujo tipo priemonės skatinančios integruotą į požiūrį ir taip pat, kad būtų apibriešta geriau. Mes siūlėme funkcionuojančius vienetus, komisija siūlo miestų teritorijas. Ir svarbiausia, pirmiausia, turėtų būti suteikta jiems galimybė parengti septyneriems metams programą ir kas dar labai svarbu komisijai, taip pat ir Europos parlamentui, kad tokių miestų teritorijų valdžia turėtų teisę dalyvauti tokių programų įgyvendinime. Taigi, pagal partnerystės susitarimą tie 5 procentai ir miestų teritorijų apibriešties taisyklės yra svarbus dalykas, kurį reikia pasiaiškinti. Dar vienas dalykas, kuris neaiškus, kaip bus nustatomi kaip bus nustatomi 5 procentų panau, nustatomas 5 procentų panaudojimas ir koks bus tikslas. Jūs žinote, jeigu ITI turės tapti sudėtinę dalimi programų, kurios finansuojamos iš 5 procentų, nors tai, nors ITI panaudojimas priklauso jau miestų valdžios kompetencijai. Taigi, trejato dėrybos metu mes bandėme uh, apibriežti, kas yra miestų teritorijos, išlaikyti tą 5 procentų ribą, taip pat apibriežti skaičiavimo metodologiją, tačiau, kas labai sudėtinga, tai delegavimo įgaliojimų suteikimo problema. Nes uh, Neaišku, kokia būtų papildoma tokio, įgal, tokių įgaliojimų nauda. Netgi jeigu bus suteiktos labai nedidelės galios rinktis projektus, tai kaip visą tai dėrės su bendrosiomis dotacijomis ir jų taisyklėmis. Kai kurios valstybės narės tikrai nėra pasirengusios įgalioti miestų valdžia rinktis tokius projektus, parinkti tokius projektus, juolap juos įgyvendinti. Todėl kyla klausimas, jeigu mes norime išlaikyti tuos 5 procentus, tai reikia galvoti, kokią tai duos papildomą naudą. Nes kai kalbame apie tik miestų skirtus projektus, tai liktų 5 procentų ir nereikia. Taigi 5 procentų riba yra naujas elementas. Dar vienas svarbus aspektas yra bendri miestų ir kaimininių teritorijų veiksmai. Mūsų galva šioje srityje reikėtų susijęti miestą ir kaimą, kad, bet tai jau skirtingi fondai. Taigi, yra tos problemos, kurias įvardėjau ir mes, aišku, laukiame kito susitikimo, laukiame, kokį sprendimą priims taryba dėl įgaliojimų suteikimo. Kitas klausimas, kuris sukėlė daug prieštaringų nuomonių, ne taryboje, bet tarp vietos ir regionų valdžios atstovų, tai yra miestų platformos. Miestai, kurie priima sprendimą uh, įgyvendinti novatoriškas priemonės, uh, jie gali tą daryti ir visai nereikia jokios platformos. Tačiau po to, kai komisija viską išaiškino, mes pritarėme tai platformai, nes komisijos aiškinimu tokia platforma būtų naudojama tik tai tam, kad miestai keistusi patirtimi ir žiniomis. Vėlgi kalbame apie tuos, kuriems bus skiriami 5 procentai fondo lėšų. Visą tai nurodo, kad tie 5 procentai yra tarsi absoliutus rodiklis ir jo veiksmingumui patikrinti reikalinga tam tikra platforma. Todėl mes pritarėme miestų platformos sukūrimui, bet tą platformą naudosis tik tie miestai, kurie naudosis 5 procentų lėšomis. Darantis mes taip pat pritarėme minčiai, kad 2 procentai yra skiriami ne projektams, bet mini programoms. Ir dar 0,2 procento pažangiems miestams. Ta būtų galima padaryti, dėl to galima būtų susitarti. Taigi, kaip aš jau sakiau, šiuo atveju problema kyla konkrečiai dėl septintojo straipsnio. Kitas dalykas, kurį mes taip pat svarstėme, bet ta diskusija nesibaigė, mes tiesiog pasikeitėme nuomonėmis. Tai investiciniai prioritetai. Kaip jūs žinote, yra teminiai tikslai, kurie apibrėžiami bendrajame reglamente. Mes juos palikome. O kokiu, koksgi tokiu atveju ERPF vaidmuo? Pirmiausia, tai yra koncentracija ir koks procentas priemonių turi būti koncentruojamas mažiau įsivyšiusiuose rajonuose, rajonuose kurie, regionuose, kurie išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Taigi, mes pasikeitėme nuomonėmis, bet iki galo nieko nenusprendėme, nes tarybos nuomonę tai galima išspręsti, kai bus susitarta bendraime derantis dėl bendrojo reglamento, dėl teminių tikslų. Ir tada bus galima kalbėti, kad uh, bus nustatyti investicijų prioritetai ir kiekvieno teminio tikslo atveju bus priorite, numatytos prioritetinės investicijos. Taigi reikia galvoti apie šią sritį. Nežinau, ponė pirmininkė, ar aš turėčiau įvardyti ir paaiškinti kiekvieną investicinį prioritetą. Gal ne, bet tiesiog noriu pasakyti, kad taryba ir komisija pritarė kai kuriems mūsų pasiūlymams. Bet mūsų nuomonės ne visada sutapo. Pavyzdžiui, net tais atvejais, kai sutarėme dėl vieno ar kitos straipsnio nuostatos, mes galvojame, kad reikėtų truputį kitaip formuluoti. Ir todėl dėl konkrečių elementų nebuvo iki galo sutarta. Dar vienas dalykas. Mes siūlome miestų mobilumą iš septinto teminio tikslo perkelti į ketvirtąjį teminį tikslą, kuris um, susijęs su išmetamų teršalų kiekio mažinimu. Ir tai yra transportas jau. Aš manau, kad toks perkelimas iš septinto į ketvirtą yra įmanomas, bet tik tai ne visa transporto apimtimi tik iš dalies. Ir taryba tokiam, tokiai mūsų nuostatai pritarė, pritarė taip pat ir komisija. Kalbant apie kitus elementus, tai mes um, kovojame dėl labai vieno esminio dalyko. Noriu Jums priminti, kad vakar mes kalbėjom apie išmanėją specializaciją. Prisiminate, vienoje skaidrėje buvo kalbama, jog reikia sukurti tokią pramonę, kuri specializuotųsi, orientuotųsi į vieną elementą. Mes faktiškai nori, kovojame už tai, kad pačiame tekste būtų minima ir A kultūra ir kiti dalykai. Skirtumas tas, kad taryba mano, jog kai kurių priemonių sąrašas turėtų sutapti su investicinių prioritetų sąrašu. Tačiau šiuo atveju, mano galva, kyla labiau toks metodo klausimas, filosofinis klausimas, apie kokius veiksmus kalbame ir kokia tai būtų sistema. Komisija siūlo priemonių sąrašą, veiksmų sąrašą. Mes manome, kad jeigu toks sąrašas bus, tai jo priemonės reikės įgyvendinti. Jis bus privalomas. Mes negalėsime tada kai kurias priemonę, nebus įmanoma kai kurių priemonių įgyvendinti, o kai kurių ne. Todėl reikėtų sudaryti gana abstraktų sąrašą, nors komisija pageidauja konkretesnio sąrašo. Tada kyla klausimas, o kiek konkretus turi būti tas sąrašas. Štai apie tai mes ir šnekėjome. Kaip pavyzdį galiu pateikti programą Horizontas 2020, kuriame mes norėtume matyti investicinius prioritetus. O komisijos nuomonė tai yra horizontalioji priemonė, horizontalaus pobūdžio dokumentas, kuriame apskritai kalbama apie investicijas. Ir galima paminėti tai, ko mes norime, tik tai konstatuosimoje dalyje. Bet ar tada, jeigu viskas bus paminėta preambulėje, ar tai teisinių požiūrių kaip nors įpareigoja? Mūsų galva taip. Tačiau parlamento pozicija šiuo atveju yra ta, kad būtų kur kas geriau įrašyti investicinius prioritetus visus tos veiksmus. Tai labai svarbu tam tikrų a, sričių atveju. Na, pavyzdžiui, termofikacinė energijos gamyba. Dėl to mes sutarėme, bet mes norime, kad tai būtų labai konkrečiai suformuluota ir susijęta su sanglaudos fondu. Taip pat yra ir būsto problema. Kalbant apie būstus, tai mes jau žinome, kad yra privatus ir viešieji pastatai, komisija ketina apsiriboti privačiais namais. Tačiau daugelis valstybių narių, kai kalba apie būstą, pirmiausia kalba apie viešuosius pastatus. Ir net įtraukia į viešųjų pastatų sąrašą istorinius pastatus. Istorinių požiūrį jos galima irgi skirstyti į naujesnius ir senesnius, bet nepamirškite, energijos veiksmingo panaudojimo direktyva galioja visoje Europos Sąjungoje, o direktyvoje yra atskiras skyrius, kuris reglamentuoja istorinius pastatus. Tai kodėl tada neįtraukti viso šito reikalo į reglamentą? Aišku, galima galvoti, kad tai nebūtina, nes viskas yra energijos veiksmingo naudojimo direktyvoje. Bet mes manome, kad tai yra viena iš svarbių problemų, kaip užtikrinti veiksmingą energijos vartojimą senose pastatuose, istoriniuose pastatuose. Yra nuomonė, kad tokius pastatus pertvarkyti yra kur kas lengviau negu naujesnius. Taigi yra daug tokių elementų, aš visų jų nedėstysiu, bet mes norėtume, kad turinio pošiūrių kad turinys būtų nuosekliai suformuluotas ir mes gali būti pamatysime, kad tekstas, kuris uh, atsiras galiausiai dėrybų pabaigoje, bus kiek kitoks, negu kad turėtų būti pagal mūsų įgaliojimus. Turiu galvoje teksto struktūrą ir formuluotės, bet turinys tai tikrai išliks um, e, primtinas. Taigi tokia yra dabar padėtis. Kitas trejato posėdis būtų, bus surinktas sausio 21 dieną ir mes norėtume, kad e, visi miestų reikalai būtų išspręsti per sausį. Aišku, reikės vėliau spręsti e, investicijų klausimą ir rodiklių klausimą. Mes nenorėtume, kad reglamente atsirastų rodikliai, todėl kad toks sąrašas rodiklių turėtų būti deleguotose teisės aktuose ir nemanau, kad mes kaip parlamentas turime renkti kažkokius rodiklius, nes tai yra neteisinis, o techninis dalykas. Komisijos pozicija gana griežta, nes komisija mano, kad tie rodikliai yra valstybių narių poveikio priemonė. Turiu pasakyti, kad dėrybos, trejato dėrybos vyksta labai gerai, man atrodo, mes gerai suprantame vieni kitus, tiesiog reikia išsiaiškinti visus elementus, kad būtų visiems aišku, o tai ypač svarbu busimiems naudos gavėjams, kurie turės vadovautis tuo reglamentu. Ir reglamentas turi būti labai aiškus. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėjų pakomentuoti. Vestfalė atrodo nėra, bet reikia man ir yra. Kiitoksia puheenjohtaja. Labai ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už e, puikų šios temos pristatymą. Mano frakcija e, negali nieko pasakyti apie šį e, pakeitimą, pa, pasiūlymą, sustarimą ypatingo. Dėrybos vyko sklandžiai. E, greičiausiai tas susitarimas iškels daugybę klausimų dėl platformos. Mano frakcija gana skeptiškai vertino komisijos pasiūlymą sukurti tokią platformą. Manau, kad vienintelis efektyvus tokio projekto panaudojimas įmanomas, jeigu bus finansavimo, bet finansavimas bus gana sudėtingas. Kalbant apie esamo prioritetus, turime suprasti, kad iškils rimtų sunkumų dėl įvairių reglamentų. Manau, kad reikia labai gerai pagalvoti apie tai, kaip parlamentas galėtų tiksliau e, apibriežti e, investicinius prioritetus pagal rekonstruk... E, regionų plėtros fondą ir kaip e, reglamentų nuostatos galėtų būti gyvendintos. Bet dėl paties turinio nieko nenorim pasakyti, mus viskas tenkina. Kornelija. Nežinau, ar Kornelija, e, Kornelija Ernst norėtų ką pridurti. Taip, prašom. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai. Tikrai netaip jau. Uh, paprasta dėrėtis tuo metu, kai vyksta darybos ir dėl pagrindinio reglamento. Aš pritariu tam, kad viskas turėtų būti derinama, reikėtų pasižiūrėti, kaip vyksta ten dėrybos, kokį poveikį jos turės šiam reglamentui. Dėl iškeltų problemų ir miestų plėtros. Pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Aš esu skeptiškai nusiteikusi platformos atžvilgiu. Apie tai jau kalbėjau ne kartą. Nelabai žaviuosi tokia platforma. Man atrodo, kad čia reikėjo geriau kreiptis į regionų komitetą. Dėl finansavimo aš taip pat išvelgiu problemų. Jeigu taip jau turi būti, aš pritariu pranešėjo pozicijai kad turi būti sukurta pridėtinė vertė. Man atrodo, apie tai dar turėtumėm pakalbėti. Reikėtų sukurti kažkokią pridėtinę vertę tam, kad šiam klausimui pritartų ir skeptikai. Manau, kad būtent čia dar reikėtų šiek tiek pas, padirbėti dėl investicijų prioritetų. Jau ir tai buvo aišku, kad čia bus problemų. Mes diskusijose kėlėme <coughs> tokius aspektus kaip kultūra, kūrybiškoji pramonė. Man atrodo, kad šių dalykų taip pat reikėtų nepamiršti ir laikytis tvirtos pozicijos dėl lankstumo. Čia visiškai pritariu um, pranešėjui. Šiuo klausimu vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kaip e, vyks tolimesnės dėrybos. Na, o dėl so, socialinio būsto. E, Vėlgi, čia reikia įtraukti ir istorinius pastatus. Toliau energetika. Energetinis efektyvumas. Kai kada e, tie istoriniai pastatai gal nėra labai energetiškai efektyvus. Kągi, jeigu nepradės smarkiai snikti, tai e, turime e, yra tikimybė, kad galėsime dar ateityje kažkada apie tai padiskutuoti. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar kas turi klausimų? Fanny Stelroy. Aš manau, po vakarykštės diskusijos apie bendrojo reglamento pažangą, dabar jau akivaizdu, kad diskusijos dėl e, regionų plėtros fondo prasidės vos tik priėmus naujus sprendimus, kuriuos mums reikia priimti. Jūs jau minėjote teminius tikslus. Manau, kad per diskusiją susidarė aiškus vaizdas, kokia yra mūsų pozicija. Norime, kad miestų judumas būtų toks, kokį mes įsivaizduojame. Nereikia, kad jis taptų infrastruktūros kažkokia tai atskira dalimi. Miestų judumas užima lab, sudaro labai didelę dalį e, CO2 taršos statistikoje. Miestų transportas yra tiesiogiai susijęs su, su CO2 mažinimo poreikiais. Jeigu mes kalbam apie tiks, teminį tikslą numeris 4, tai turim e, vadovautis labai konkrečiamis idėjomis, konkrečiais mūsų pageidavimais. Darybose buvo pasakyta, kad gal komisija su mumis nesutiks, jie mm, negali priimti to, ką parlamentas sulabė. Ar jie mūsų klauso? Mes e, nesakom, kad reikia sugriauti visą sunkiai fizinę infrastruktūrą. Mes kalbam išmaniuosius miestus. Ką, kalb, e, ką sako komisija? Komisija nuolat kalba apie judumą, apie mobilumą. Kaip e, gali naujai būti suorganizuotas išmanusis transportas miestuose. Manau, kad e, tokią poziciją reikėtų išlaikyti. Gal dėsime kokių. Gal pasitengsime kažkiek savo poziciją paaiškinti, bet tai yra labai svarbu. Kitas dalykas. Dėl miestų. Taip, galbūt yra priemonių derinys, tai yra reikalinga. Valstybės narys turi žinoti, kaip tą būtų galima panaudoti. Reikėtų užtikrinti kažkokią tai naudojimo laisvę, nes valstybių narių sistemos yra skirtingos. Mano valstybėje kai kuriuose miestuose jau yra sudarytas susitarimas Dėl decentralizacijos yra valstybių, kurios e, labai lengvai gali nueiti vieną ar kitą kryptim. E, turim suprasti, kad kalbame apie sudėtingą juridinį tekstą. Dėl miestų platformos. Viešpatie vakargi kalbėjom apie išmanę specializaciją. Vyko visa diskusija. O šiandien apžvelgiame miestus, regionus, kurie nori siekti išmaniosios specializacijos, eksantės sąlygas tenkinti. Ir tada paaiškėja, kad 140 regionų jau užsiregistravo Sevilijoje. Nes Sevilijoje yra jungtinis mokslinio tyrimų centras, kuris tam procesui vadovauja. Mums nereikia tokių platformų. Tai yra funkcinis požiūris, pagal kurį mes galime bendradarbiauti. Bet e, negalime e, steigti naujų institucijų, kurios daug pinigų suvalgo. Pažiūrėkim, ko mums reikia. Mes jau turim, mūsų miestai jau turi reikalingą kompetenciją. Jie jau dabar įgyvena daugybę programų ir idėjų. Todėl nepradėkim iš naujo kurti naujų platformų, kurios ateityje tik išsiplės. Nes jeigu kažkas išdyks, tai jis turės tendenciją aukti savo ruoštų. Ir galų gale paaiškės, kad turėsim per daug. E, jūs teisinga kryptimi e, kalbate, labai trilogas e, efektyviai vyksta ir gerai atstovaujate parlamento poziciją, bet aš tikiuosi, kad mes galėsime svarbiausius klausimus bendraime reglamente sutvarkyti per mėnesį ar du. Mes galime tas problemas išspręsti ir rasti bendrą sutarimą. Taigi sveikinu. Thank you, Ačiū. Ar dar kas nors e, iš parlamento pusės norėtų pakomentuoti? Jeigu ne, tada Pytė Belkovič iš komisijos. Pirma klausimas, ar jūs klausotės Europos parlamento? Of, of course, we, we, we... Žinoma, mes visuomet klausomės Europos parlamento. Aš norėjau pasakyti, kad trialogas e, buvo labai naudinga proga išsiaiškinti daugybę nesusipratimų, klausimų. E, ir patikslinti kai kurias komisijos išdėstytas idėjas. Aš norėčiau tik tai trumpai keturis dalykus išskirti. Delegacijos miestams problema. Tai yra komisijos pasiūlymo dėl miestų esmė. Naudinga trilogė buvo tai, kad mes sugebėjome šiek tiek labiau prisitaikyti prie realybės ir numatyti daugiau mechanizmų lankstumo, ne tik ITI, bet ir veiklos programuose ir tradicinėse delegacijos e, veiklos ryšyse. Aš noriu pasakyti, kad diskusijos dėl RDF vyksta ir Europos parlamentas susilauks mūsų visapusiškos paramos. Porą žodžių dėl pačios platformos. Taip, diskusija buvo labai naudinga su taryba. Mes išaiškinome, koks yra platformos vaidmuo. Platformos tikslas - nedubliuoti jau egzistuojančių e, institucijų, organizacijų ir mechanizmų. Reglamente numatyti du nauji dalykai. Yra delegacija e, į miestams ir parlamentas teisingai pasakė, kad reikia skatinti aktyvesnį miestų dalyvavimą projektų valdyme ir turime bandomuosius projektus. Tie bandomieji projektai, bandomasis požiūris, visa tai yra aiškiai apibriešta. Mes kuriame e, tinklų mechanizmą. Aš nenoriu čia remti komisijos ar sakyti, kad ji geriausia, bet jos vieta yra turbūt e, palankiausia stengiantis e, e, pasimokyti iš praeities klaidų miestuose ir delegacijose ir platinti naujas programas. Taigi dar kartą diskusijose trialoge mes apie tai kalbėjom ir jūsų komiteto aktualijos buvo aptartos. Porą žodžių dėl kūrybinės pramonės, kultūros ir panašiai. Europos komisija didelę dalimi už šiuos sektorius pasisako, kaip ir už kitus sektorius. Manau, kad vienintelis dalykas, e, e, kurį jūs turite žinoti, yra tas, kad mes labai atidžiai stebime, kaip reglamento reikalavimai yra gyvendami. Reglamentas yra labai svarbus dokumentas programų rengėjams. E, kokios yra sąsojos su išsame išmanėja specializacija? Manome, kad naujo požiūrio inovacijas verslo parama uh, Esmė yra ta, kad reikia e, rasti projektų pagristų regionų specifiką. Kiekvienas atskiras regionas pasirenka tai, kas jam labiausiai tinka išanalizavęs padėdį. Kodėlgi mes pateikėme specializa... išmaniosios specializacijos strategiją? Mes norime, kad būtų sukurta kūrybinė pramonė naudinga visiems - biotehnologijos, nanotehnologijos, jos atneša naudos visiems. Bet galiausiai paaiškėja, kad E, kad e, e, mes negalime deramai jų paremti, nes regionai patys nėra išanalizavę savo potencialo. Štai kodėl mes labai atidžiai ir atsargiai vertiname specifinių sektorių įvedimą į reglamentą. Mes manome, kad tos atskiros specifinės rūšis gali svarbiai prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Bet pirmiausia, apie tai turi būti diskutuojama pačiose regionuose. Ir galiausiai norėjau dar vieną dalyką pasakyti dėl e, tvaraus miestų mobilumo ir jo perkelimo galimybės. Būtent čia mes galėtume pradėti detalesnę diskusiją, aptariant e, rekonstrukcijos e, regionų plėtros bank, fondo reglamentą. Uh, ir visos trys institucijos turėtų toje diskusijoje dalyvauti. Dar kartą, aš atsakydamas į pirmininkės klausimą, galiu pasakyti, kad trialogai labai naudingai prisidėjo prie e, tarpusavio supratimo ir visos institucijos viena kitos klauso. Jana, ar nori pakomentuoti? Thank you for... Kągi, labai ačiū už jūsų pastabas. Panašu, kad e, nuomonės labai smarkiai nesiskiria, bet pakomentuosiu jūsų pastabas. Visų pirma, dėl miestų platformos. Iš tikrųjų, mūsų pozicija mandate buvo e, pasisakyti prieš ir be abejo mums nereikia naujų institucijų, nereikia um, naujos ERACT institucijos. Komisijos atstovas sakė, kad ko gero reikia politinės institucijos ir dėl to e, buvo iškilę nemažai nesusipratimų. Paskui komisija pateikė daugiau paaiškinimų dėl veiksmų. Ir paaiškėjo, kad tektų mokėti už techninę pagalbą nes tai būtų techninė veikla e, susijusiu su patikrinimu. Dėl 5 procentų inovacijoms tai finansavimas ir būtų skirtas būtent joms. Tai nebūtų kažkokia tai nauja institucija, kuri egzistuotų visą laiką. Tai tiesiog būtų skirta pasikeisti patirtimi. Man atrodo, kad čia viskas aišku. Toliau kitas prioritetas - investicijos. Be abejo, mes e, ginsime savo poziciją diskusijose. Tiesa yra ta, kad jeigu mes pažvelgtumėm į visus investicijų prioritetus ir bandytumėm laikytis e, bendros pozicijos, e, galėtumėm sakyti, kad neminime sektorių, bet iš tikrųjų mes minime sektorius, kai kuriais atvejais tiesiog inovacijos nepaminėtos. Mes turime būti labai atsargus. Galima būtų traukti kai kurias elementus į teisinį tekstą. Pavyzdžiui, tokius žodžius, for example, inter alia. Galbūt tarybai tai ir nelabai patiks, bet vis dėlto kažką reikia paminėti tiesiogiai. Ir ko gero, parlamentas turėtų ginti savo poziciją diskusijų metu. Uh, Tačiau tai nepakeičia bendro požiūrio, bendros atmosferos, kuri vyravo e, trilogo metu. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar neturime primti jokio sprendimo, taigi galime iš karto eiti prie 12 klausimo. Tai yra Viktor Bostinarų e, pranešimas dėl sanglaudos fondo. Ačiū, Danuta, mėly kolegos, nekažinką begaliu ir pridurti, nes kaip visi žinome, įvyko trilogas Ir tas trilogas vyko gana sklandžiai. Tai aš dabar tiesiog sutelksiu dėmesį ties keletų svarbiausių dalykų, kurie buvo aptarti susitikimo metu ir dėl kurių buvo kaip ir susitarta. Antras straipsnis. Čia vienas iš svarbiausių dalykų yra štai koks parlamentas e, pateikė pasiūlymą į antrą straipsnį įtraukti e, ir uh, Interconnecting Grid Facility. Taryba ir komisija prieštaravo dėl skirtingų priežasčių. Taryba mane, kad kol kas dar nėra susitarimo taryba ir nėra kol kas mandato, bet mes kuo puikiausiai žinome, kad taryboje yra dar sus, ir uh, opozicija Dėl to yra susirūpinusi ir taryba, ir parlamentas. Taip pat taryba mano, kad tokios nuorodos yra nebūtinos. Ir čia aš kreipiuosi į komisiją. Aš manau, kad Europos parlamentas e, buvo pakankamai išmintingas e, ir e, tikrai nori rasti tokį kompromisą, kad būtų galima šią priemonę paminėti, galbūt su tam tikromis sąlygomis ir galbūt reikėtų atsižvelgti ir į regionų ir valstybių narių išreikštą susirūpinimą. Tai dabar norėčiau e, paprašyti vienintelio dalyko tiek komisijos, tiek tarybos dėl sanglaudos fondo. Jeigu bus pritarta pervesti tam tikrą lėšų dydį, tai be abejo E, reikia e, viską sėti ir su sanglaudos fondo reglamentu. Tai yra ir mūsų mandatas. Aš tikiuosi, kad komisija tam pritars. Ta pati taisyklė galbūt būtų pagrindų reglamente ir Connecting Europe Facility uh, reglamente, tai būtų pats stipriausias argumentas ir e, būtų sukurtas teisinis aiškumas, kad e, sanglaudos fondas taptų realybę. Aš labai optimistiškai nusiteikęs dėl Airijos pirmininkavimo, tikiuosi, kad pavyks sustarti dėl tokio kompromiso, galiu pasakyti, kad Europos parlamentas labiau pasistumėjęs į priekį, mes esame lankstesni ir iš tikrųjų uh, Esame pasirengę pateikti tinkamą realistinį e, sprendimą šiam klausimui. Dėl nuostatų susijusių su ITF. Čia mūsų e, pozicija atitinka tarybos poziciją. Mes manome, kad e, bendroji taisyklė turėtų būti taikoma uh, visiems renginiams iki 20 MW. Mums vis dar kyla problemų dėl investicinių prioritetų, kuriuos Europos parlamentas išdėstė trečiame straipsnėje. Galiausiai dėl energetinio efektyvumo ir atsinaujančios energijos naudojimo namų ūkiuose. Čia mūsų pakeitimas toks pat kaip ir tarybos, taigi jis paliktas. Toliau trečias straipsnis. Dėl investicinių prioritetų jie yra štai kokie. Taryba pateikė pasiūlymą dėl kitokios formuluotės, nors jos esmė yra tokia pati. Smulkios bei vidutinės įmonės turėtų turėti naudos iš atsinaunančių energijos šaltinių ir energetinio efektyvumo, tačiau ne vien tik jos turėtų, būti, turėtų turėti naudos. Man atrodo, kad toks uh, E, pasiūlymas yra gana lankstus, nes apima ir mažų bei vidutinių įmonių poreikius bei kitus subjektus. Tokia nuostata dėl namų ūkių e, tekste lieka, nes ir taryba ir parlamentas laikos tokios pat pozicijos dėl vandens sektoriaus, vandenų sektoriaus, tai čia viskas irgi lieka. mes e, galime performuluoti e, tekstą šioje srityje tam, kad būtų e, atsižvelgta ir parlamento ir tarybos pozicija. Aš tikiuosi, kad tikrai pavyks rasti kompromisą. Dabar kokia yra problema? Tiek taryba, tiek komisija prieštarauja mūsų pakeitimui dėl uh, E, paskirstimo tinklų. Taryba e, prieštarauja e, ne pačiam pakeitimo turiniui, bet mano, kad įtraukus tokį investicinį prioritetą būtų tarsi užvertos duris kitiems investiciniams prioritetams, kurie nepaminėti. Mes manome, kad dėl šio investicinio prioriteto reikėtų apsispręsti, reikia primti sprendimą. Aš konsultavausi su visais šešėliniais pranešėjais Ir jie visi be jokios dviejonės patvirtino tą mandatą, kuris buvo suteiktas praėjusią vasarą. Aš tikiuosi, kad kito trilogo metu, turint omeny šios temos svarbą, nes visoms sanglaudos valstybėms narėms yra akivaizdu, kad tokio didelio veiksmingumo e, įrenginiai yra tikrai svarbus ir e, regionams, ir savivaldybėms, kovojant su klimato kaita, taip pat taupant energiją, taip pat gerinant e, energetinių šaltinių diversifikavimą. Tai labai svarbu ir miestų plėtrai. Tikiuosi, kad galų gale mūsų pakeitimai bus pritarta. Sausio 18 dieną įvyko diskusijos taryboje šiuo klausimu. Ir kai kurios valstybės narės visiškai patvirtino savo paramą Europos parlamento pasiūlymui. Aš tikiuosi, kad e, ši, šią žinę išgirs ir komisija, ir visa taryba. Aš buvau truputį nusivylęs Taryba prieštaravo, e, net neaptarusi šio klausimo. Mane tai šiek tiek sutrikdė. Dar vienas svarbus elementas. Mes kartu su taryba ir komisija nusprendėme, kad visos reglamento nuostatos, kurios yra susijusios su energijos uh, taupimu, šildymu. Sus, tai tos nuostatos yra susijusios tiek su sanglaudos fondu, tiek su kaimo plėtros fondu. Jos turėtų būti visiškai nu, vienodos tam, kad būtų išvengta bet kokių nesusipratimų ir skirtingų interpretacijų. Uh, Taigi, abiejų fondų reglamentuose atitinkamos nuostatos turėtų būti visiškai vienodos. Tai yra svarbu. Na ir paskutinė pastaba. Mane įkvėpė tas faktas, kad ko gero kitas trilogas ir nagrinės būtent šį klausimą, tai yra bendrieji indikatoriai. Kaip kad sakė Jan, svarbu su komisija kiek įmanoma anksčiau dėl to susitarti nes tai turės įtakos tiek ir sanglaudos fondos reglamentui, tiek ir RDF reglamentui. Kaip kad kalbėjome praeisį kartą, turime tik du pasirinkimus, tai yra deleguoti aktą arba gyvendinimo aktai. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas vis dar gins savo mintį dėl įgyvendinimo aktų, nes e, tai reikštų didesnį lankstumą ir komisijai ir būtų galima apsispręsti kas būtų geriau, ar deleguoti aktą ir gyvendinimo aktai. Man atrodo, kad tokiu būdu galėtumėm pasiekti kompromisą ar sutarybą, kur nuomonės dar uh, skirtingos, kai kurios valstybės narės prieštarauja bet kokiai minčiai, kad būtų komisijai suteikta per nelik daug deleguotų aktų. Man atrodo, šį klausimą dar irgi reikia spręsti. Na ir galiausiai, kas bus toliau? Kitas trilogas įvyks vasario 27 dieną. Mes siūlėme surenkti dar vieną trilogą per kitą Strasbūro plenarinę sesiją, tačiau tam nebuvo pritarta, nes taryba turi ir kitokių įsipareigojimų, tą patį galiu pasakyti ir apie komisiją. Vis dėlto, aš vis dar esu įstikinęs, kad iki kovo pabaigos Turint omeny tai, kad nėra didelių nesutarimų, Taigi aš tikiuosi, kad iki kovo pabaigos bus sustarta dėl sanglaudos fondo reglamento, jis bus parengtas, aš taip tikiuosi. Ir tikiuosi, kad e, bus sustarta dėl visko. Ačiū. Comment or... Ačiū, Viktorai. Kornelija, ar jūs norit pasisakyti, nes jūs vienintelė šešėlinė pranešėja? Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už sutiktą informaciją. Be abejo, mes e, pritarėme pranešėjui dėl Connecting Europe. Čia turime laikytis griežtos pozicijos. Europos parlamentas neturėtų atsisakyti savo pozicijos. Aišku, kai kuriais klausimais reikia iškoti kompromisu. Tačiau iš esmės turime laikyti savo pozicijos. Aš tikrai Manau, kad tai yra svarbu. Antroji pastaba, kurią norėjau pateikti, būtų štai kokia. Dėl energetinio efektyvumo ir atsinaunančios energijos. Manau, kad čia turime būti atsargus. Nereikėtų e, įvairiais lygmenimis išreikšti skirtingos pozicijos reikėtų visų pirma suderinti poziciją. Negalime atsisakyti tos pozicijos, kurią buvome parengę anksčiau. Yra labai svarbu, kad atsinaudinanti energija būtų skatinama. Energetinio efektyvumo problemą taip pat reikėtų toliau nagrinėti ir siekti teigiamų rezultatų. Dar noriu paminėti ir mažų bei vidutinių įmonių vaidmenį, tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Mes visą laiką sakėme, kad ypatinga dėmesį reikia skirti smulkiams bei vidutinėms įmonėms ir manau, kad ir čia pozicijos turėtumėm nekeisti. Na, o šiaip pranešėjas jau pasakė viską, taigi aš tik tais e, galėčiau visapusiškai jam pritarti. Ačiū. Ar nu, islam... Ačiū. Taip, labai gerai, prašom. Trumpai noriu pasveikinti pasiekus pažangos. Sanglaudos fondas ir tie tikslai, kuriuos parlamentas įtraukė termofikacinės energijos gamimo, gamybos srityje, iš tiesų prisideda prie komisijos tikslų, kurie suformuluoti kaip 2020 metų tikslai. Visose tose diskusijose, kur kalbama apie didesnį lankstumą ir panašius dalykus, reikia nepamiršti vieno dalyko. Komisaras Oettingeris, komisaras Hengeris, tai, ką mes darome, turi būti aišku visiems. Mes turime daug geriau aiškinti savo ketinimus ir plačiau skleisti informaciją, nes neabejotinai sanglaudos sritis turi tapti laikotarpio iki 20 metų pagrindu. Būtina nebejotinai užtikrinti ir lankstumą, palikti galimybę veikti laisviau, bet e, tai nereiškia absoliučios laisvės. Jūs žinote, trato dėrybos vyksta laipsniškai, žingsnis po žingsnio, tačiau parlamentas savo poziciją ir paaiškinimus tos pozicijos turėtų aiškiai visada išdėstyti. Prieš suteikdama žodį komisijai Peteriui Berkhoffui noriu jūsų paprašyti, Peteri, ar jūs galėtumėte pakartoti tuos argumentus, kuriuos dėstėte, man atrodo, kai buvo susitikimas dėl bendrojo reglamento ir konkrečiai argumentus dėl vandens teisės aktų paketo ir tų papildomų elementų, kurie atsiranda, bei ar negalėtumėte priminti, kokia yra komisijos pozicija, nes mums reikalinga uh, gauti naujausią informaciją ir apie vandens sritį. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai noriu pasakyti, kad tikrai vert, pritariu pranešėjų vertinimui dėrybų rezultatų. Dabar dėl vandens. Komisijai rūpi štai kas. Tikriausiai parlamentos neketina labai kištis į teisėkuros akto rengimo procesą, bet abiejų vandenų e, direktyvų tiek pamatinės, tiek naujosios atveju mes dar turime nepamiršti investicijų. Komisija tikrai nekyla problemų, jeigu valstybė narė įgyvendino visus būtinuosius reikalavimus ir nori nustatyti papildymų. Vienai par kitaip atsirado tarsi lygiai gretus variantas kurį galima rinktis, nors jis nėra įtvirtintas reglamentu. Ir nepamirškite, kad yra upių baseinų valdymo planai pagal vandenų pamatų direktyvos. Ir kai kurie dalykai yra svarbus jų suderinamumo požiūrių ypač kai valstybės narės nori žengti toliau, negu kad numatyta bendrijos teisės aktuose. Dabar investicijos, kurios yra didesnės negu minimumas, yra absoliučiai įmanomas ir teisėtas dalykas, jeigu tai daro regionų valdžia. Toliau dėl e, Europos infrastruktūros priemonės. Aš manau, tai yra tiesiog teisinės formuluotės klausimas, o ne formuluotės turinio klausimas. Formuluotė pati yra labai iški, visiškai akivaizdu, ko mes siekiame ir mūsų galva iš esmės visą tai reglamentuojama CPR variantų, tai kodėl mes turėtume dabar vėl iš naujo tai svarstyti. Tikrai tai yra labiau redakcinio pobūdžio klausimas. Nekartą taip pat esame sakę, kad labai rimtai abejojame ar a, galima iš sanglaudos fondo lėšų finansuoti būsto renovaciją, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis energijos panaudojimas. Tuo metu, kai mes svarstėme šios dalykus, parlamentas neturėjo tokių dar didelių galių. Visas klausimas termofikacinės energijos gamybos susijimas uh, su mūsų svarstomas rytį. Aš manau, kad investicinių prioritėtų požiūrių visai būtų įmanoma energetinį klausimą įspręsti ir manau, mes jį įspręsime vykstant trajeto dėryboms. Ačiū. Ar yra kitų pastabų? Viktorai, jūs atrodote visai patenkintas, bet turite pastabų. Pirmininkė, netiek daug turiu pastabų ir nenoriu komentuoti. Man netiesiog, man, man optimizmo įkvėpė komisijos paaiškinimas. Aš manau, kad tikrai regionų generalinis direktoratas ir susiję direktoratai turi kaip galima konstruktyviau dirbti. Ir mano galutinė išvada būtų tokia. Ji faktiškai nepasikeitė. Niekas negalioja, jei nesutarta dėl visumos. Todėl, kai kalbame apie kompromisą, tai visi trys dėrybininkai, visos trys dėrybų pusės turėtų pritarti kompromisui, o strateginės temos neabejotinai jų atveju ir komisijos, ir Europos parlamento interesai sutampa, net tada, kai galbūt iš dalies nesutampa ir vizijos. Be to, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes tikrai man nesužavėjo jų geranoriškai kumo dvasia, kuri labai padėjo mūsų bendram darbui, aiškinantis, kaip turi būti panaudojamos anglaudos fondo lėšos regionų lygių per kitą programavimo laikotarpį. O ir dabar, išgirdus komisijos naujausią nuomonę, aš tikrai linkęs optimistiškai vertinti mūsų rezultatus ir manau, kad mes tikrai galėsime susitarti dėl priemonių, kurios padės pasiekti strategijos 2020 metų tikslų. Pirmininkė, na, žinot, nesakykit op neperšokė per, grov, per griovį, kaip sako kai kurios tautos. Manau, kol jau galutinai nesusitarsime su komisija, dar anksti kalbėti ir darbas tęsis. Taigi dabar perėsime prie kito darbo tarkis klausimo. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan alue. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, darybos vyko sklandžiai, pirmininkaujant Kiprui, buvo trys susitikimai ir aišku pavasarį mes jau norėtume pasidžiaugti rimta pažanga. Kalbant apie bendrąjį reglamentą, tai šiuo atveju mes matome, kad terminai vis labiau spaudžia, nes mums reikėtų viską, dėl visko susitarti kovą balandį. O tai reiškia, kad reikia ieškoti papildomų dienų susitikimams per artimiausius dviejus mėnesius. Vienas susitikimas numatytas vasarį. Parlamento dėrybininkai e, pageidautų dirbti sparčiau. Dabar dėl techninių detalių. Kitas posėdis vyks pirmadienį ir mes svarstysime 5, 6, 17, 18 ir 19 straipsnius. Tikimės, kad sugebėsime dėl šių straipsnių gana greitai susitarti. Ir tada labai trumpai jau um, pasvarsysime tų straipsnių nuostatas šią komitete. Taigi pirmadienį kitas susitikimas ir prasidės jau diskusija dėl konkretaus turinio. Prieš kalėdas dar pirmininkaujant Kiprui mes svarstėme antrąjį straipsnį, taip pat regionio bendradarbiavimo tikslus, septintąjį straipsnį, tai yra programų turinys, aštuntas straipsnis. Šimtas straipsnį bendri veiksmai, vienuoliktas straipsnis veiksmų atranka ir naudos gavėjai. Dėl visų šių straipsnių galima pasakyti štai ką. jokių rimtų nesutarimų su taryba nekilo, nes um, gana greitai kokybiškai susitarėme, laikydamėsi tų įgaliojimų, kurie mum, kurios mums suteikė komitetas. Visgi, dar laukiame to atskiro dokumento lentelės su keturiomis kiltėmis, kuri išdėstyta visų besiderančiųjų pusių nuomonė ir siūlomi variantai, turiu galvoje 11, 2, 7, 8 straipsnius ir tada jau mes galėsime galutinai galvoti apie paskutinį susitarimą. Yra aišku ir a, pagidavimų parlamento ir tarybos. Parlamentas iš savo pusės pagidautų, kad a, perinant nuo vieno teisės akto prie kito, būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir nuseklesnis perėjimas. Iš esmės, mes dar turime nepamiršti ir bendrojo reglamento nuostatų, taip ir tai yra problemų dėl a, kai kurių apibrieščių, dėl miestų plėtros Bet galiu pasakyti, kad pačios dėrybos tikrai grindžiamos kompromisu. Ir mes pasiekto kompromiso pagrindų bandome tartis dėl tolesnių straipsnių. Trečiųjų šalių galimybė dalyvauti ir vadovauti įgyvendinant kai kurius projektus ar programas, aišku, tų programų ir projektų ribose. Yra dar vienas klausimas. Manau, kad mes šiuo atveju susitarsime su taryba. Dėl kitų konkrečių klausimų. Antras straipsnis. Labai ilgai jis svarstėme, ypač Ypač ilgai svarstėme apibriežti interactive. Taryba pageidauja susiaurinti apibriežti. Tačiau dabar, kiek aš žinau, taryba yra pasirengusi tarpusavio veiksmams taikyti tą apibriežtį, kurią pasiūlė parlamentas. O tai tik rodo, kad dėrybos vyksta sklančiai. Taigi dar kartą Noriu pažymėti, kad nuomonių skirtumai nėra labai dideli ir pirmadienį mes visą dėmesį ketiname skirti investicinių prioritetams. Aišku, diskusija ir iki šiol buvo nelengva šiuo klausimu ir taip pat dar nereikės pamiršti tam tikrų detalių, kurios išdėstytos CPR reglamente. Manau, kad vėliau po mm, mūsų darybų komitete mes dar panalizuosime sutartų straipsnius. Ačiū, Marija Terez. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl darybų aš noriu pirmiausia padėkoti Rikai Maner už tai, E, kad e, dėrybų grupėje sukūrė tokią gerą atmosferą, dėrybos vyksta tikrai labai sklandžiai ir bendradarbiavimo dvasioje. Ir dabar e, šiek tiek sustabdyta mūsų veikla ir laukime, kokie bus dėrybų galutiniai rezultatai ir žiūrėsime, kaip bendras FEDER reglamentas išsirutulios. Lygiai taip pat mes turime kalbėti apie koordinuotą teritorinį bendradarbiavimą, koordinuotą su kitais fondais. E, tai yra svarbu. Ypač norėčiau akcentuoti bendra, teritorinio bendradarbiavimo specifiką ir kompleksiškumą. Be abejo, reikia pritaikytų ir supaprastintų taisyklių, nes kalbame apie masto ekonomiką, apie teritorinį konkurencingumą. Aš norėčiau pasakyti, kad yra svarbus vienas elementas, e, kai tai yra e, daugiametėse finansų dėrybose priimami sprendimai. E, tuo susitiks mm, ryšio per sienas grupė ir aš norėčiau paraginti e, parlamentarus suvokti, kokia rizika, koks pavojus mums dabar iškyla e, įgyvendant sanglaudos politiką ir užtikrinant teritorinį bendradarbiavimą. Gali būti, kad mes tapsime tų dėrybų auka turime suvokti, kad būtina visiems mums mobilizuotis, stengiantis apginti sanglaudos politiką ir užtikrinant teritorinį bendradarbiavimą, kad galėtume apginti biudžetą, kuris jau paskutiniam pasiūlyme daugiau negu 20 procentų yra sumažintas, turiu galvoje Hermano Vadrompaus pasiūlymą. Mes turime e, atkreipti dėmesį vis, į visų valstybių narių e, parlamentarų galimybės. Mes turime užtikrinti, kad sanglaudos politika neprarastų tos pridėtinės vertės, kurią jį dabar atneša. Nes ta politika, struktūrinė sanglaudos politika iš tikrųjų užtikrina ES matomumą piliečio akise, nes mes atnešame konkrečią vertę, konkrečią naudą piliečiams. Ir tai, kas dabar vyksta biudžeto dėrybose, tikrai kelia didelį nerimą man. Ačiū. François Alfons. François Alfonsi. Pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire Marie-Thérèse. Ačiū, negaliu daug pridurti. Negaliu daug pridurti prie to, ką pasakė Marie-Terės. Aš manau, kad būtent reikia greitinti e, susitikimų tempą, kad e, visus terminus e, galėtume patenkinti. Bet pirmiausia, turime kalbėti bendrai apie finansinę padėtį. Žinome, kokiu ketinimu yra iškelta. Kiekviena vyriausybė, kiekviena valstybė e, vienbalsiškumo procedūroje e, gali pasakyti, e, kad ne, čia aš brėžiu raudoną liniją ir už to sumos jūs, ne, už to sumos jūs negalite nieko atimti. Uh, ES turi suprasti, kad sanglaudos politika yra e, piliečio akise tikroji ES vertė. Ir jeigu mes e, čia sumažinsim finansavimą, nebus gerai, turim labai gerą programą ir galim turėti labai gražių planų ir projektų, bet jeigu jų gyveninti neturėsim lėšų, tai nieko nepasieksim. Jens Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, e, aš Rygos manint pranešime išvelgiu optimizmo. Jis mano, kad darybos gerai susiklostis. Um, mano klausimas būtų labiau susijęs su makroregioninėmis strategijomis. Europoje tokių egzistuoja. Aš e, e, vakar skaitydamas pranešimą įžiūrėjau šiokių tokių klaidų. Gali būti kažkas negerai, turi būti aiškus ryšys E, regionų programos turi prisidėti prie makroregioninių strategijų. E, tik tada jos galės būti finansuojamos ir gyventos. Ar mes čia apie tą patį dalyką kalbam? Ar yra sąsoja su makroregioninėmis strategijomis? Jan Albrecht. Jan Albrecht. Taip, aš tik tai norėjau pritarti kolegai per E, e, darbo grupės susitikimą šyryt Europos komisijos atstovas taip pat dalyvavo. Jis sakė, kad būtų gerai, jeigu sužinotume, ar makroregioniniams strategijoms bus duodama daugiau ar mažiau pinigų. Norėčiau pasinaudoti tą progą ir apie tai pakalbėti. Kiek aš žinau, makroregioniniams dalykams nėra duota pinigų. Anot Švedijos pasiūlymo, uh, yra galimybė naudoti Interreg B elementą, kad paremtume organizacinę pusę. Taigi, kai kalbam apie e, veiklą per sienas, arba galim įtraukti makroregioninės strategijas, e, nors tas procentas nieko daug nepakeičia, arba išlaikome dabartinę poziciją ir sakome, kad makroregioninės strategijos e, yra tik bendradarbiavimas be pinigų. Manau, kad iš Europos komisijos tai turėtų būti visiškai aišku, nes jeigu bus neaišku, tai tas reglamentas e, vargu ar galės būti įgyvendintas, bus labai sudėtinga jį gyvendinti. Jeigu iš makro regioninės e, sistemos bus e, paimama suma, kuri ir taip jau yra labai nedidelė, tai bendradarbiavim per sienas neliks nieko. Ačiū, Lambert. Lambert Fanisteroj. Lambert Fanisteroj. Labai ačiū dėl e, Rikos pasisakymo. Gal galėtum, Rika, manęs pasiklausyti? Dėl to, ką sakėjai apie biudžetą. Per savo įgyvendami savo darybų mandatą ir vakar su Airija, kai su atstovais, kai diskutavome, sakėme, kad parlamento pozicija visapusiškai turi būti gerbiama. Uh, Manau, kad e, šiai daliai mes numatėme 5 procentus biudžeto. Taigi, nemanau, manau, kad nereikėtų keisti tos pozicijos, visiškai nereikėtų jos keisti. Kad ir kokios būtų makroekonominio e, strategijos išvados, 5 procentai turi būti palikti, turim laikytis tos pozicijos. Kadangi, jeigu norime e, dirbti taip, kaip dera, E, pasienio bendradarbiavime, tai turime užtikrinti finansavimą. Teri makro, e, bendradarbiavimas per sienas dar gali atnešti daug naudos teritorijoms. Vakar mes kalbėjome apie išmanesias specializacijas. Galėtumėm sakyti, kad Europa gali pasiekti labai daug naudos, jeigu užtikrintas bus geresnis bendradarbiavimas. Galim turėti tokių programų kaip žinių regionai ar dar visokiausi regionai, e, bet jie net neš tiek naudos, kiek šis e, projektas. Reikia žymiai geresnio bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, kalbame apie išmanesias specializacijas, reikia geresnio bendradarbiavimo. Tos tie specifiniai klasteriai gali geriau vieni kitiems padėti, nes tai reikštų realų teritorinį bendradarbiavimą. Tai pirmas dalykas. Turim išlaikyti tuos 5 procentus. Uh, E, Janas sakė ir jūs e, ką tik sakėte, kad jeigu norime išlaikyti lyderio vaidmenį bendradarbiavimo e, didesnėse zonose užtikrinėme, makroregioninėse strategijose ir zonose, tai turime leisti regionams ir valstybėms dalyvauti principų iš apačios į viršų platesnėse e, bendradarbiavimo zonose. Kai kurie makroregioniniai e, planai, e, regi, makroregioninės zonos, pavyzdžiui, Baltijos jūros regionas vargu ar gali būti teritorinių bendradarbiavimo tik tai pagrystas. Mes turime užtikrinti savo poziciją vadovaudomisi savo reglamentu ir turime palikti tuos 5 procentus. Negalime jų atsisakyti, nes kitaip pasakysiu, kas bus. Po 15 metų bus 15 makroregionų, per kuriuos valstybės galės bendradarbiauti. Ir bus atsakymas toks. Regionų politika daugiau nebereikalinga, nes e, mes prisidedame prie makroregionų raidos. Ir kodėlgi mes dabar turėtume vėl kažką keisti ir kurti Europos e, atskirą priemonę, kad padėtume atskiriems remiesams. Ne aš tai sugalvojau, Niderlanduose daug žmonių taip galvoja. Uh, E, Europos Sąjunga regionų politika yra reikalinga, bet dabar mes valstybės mokame makroregionams. Tai yra labai negeras e, būtų, e, negera būtų tendencija. Mums reikia stabilios bazės subsidiarumui ir Europos integracijai ir bendradarbiavimui. Supraskit, kad tai ir yra teritorinė dimensija. Ačiū. Nematau daugiau norinčių kalbėti, todėl paprašysiu komisijos. Taip, ačiū. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už komitete nuveiktą darbą. Europos teritorinio bendradarbiavimo reglamentas yra labai techninis, jis sudėtingas, sujungtas su daugeliu kitų e, dokumentų ir net nedideli pakeitimai gali turėti didelės įtakos pačių programų įgyvendinimui. Mes čia išvelgiame du konkrečius iššūkius. Pranešėjai apie juos kalbėjo. Pirmiausia, e, turi būti labai greitai suderintas e, bendros nuostatos ir reglamentai. Ir kitas dalykas, e, labiau reikia diskutuoti apie išornės priemonės. Taryboje diskusijos ta tema buvo gana sudėtingos ir mes tikimės, kad jos bus komplikuotos ir čia. Būtina rasti teisingą sprendimą, kadangi kai yra skirs, e, pritaikomas skirtingos priemonės, pavyzdžiui, ENI arba IPA, mes turime užtikrinti, kad skirtingos realios programos veiktų. Grįžtu prie makroregioninių strategijų. Supraskit aiškiai, komisijos pozicija naujų pinigų makroregioniniams strategijoms nebus. Neturi būti daugiau pinigų. Makroregioninės strategijos yra e, laisvanoriško pobūdžio bendradarbiavimo priemonė, valstybės narės, regionai e, vienoje ar kitoje zonoje bendradarbiauja pagal tai. Tačiau labai svarbu suprasti, kad e, dabartinės programos pagal standartizavimo programas, bendradarbiavimo per sienas programas, transnacionalinės programas turi būti panaudotos, bet tai priklausys nuo e, konkrečių aplinkybių valstybėse narėse regionuose. regionuose. Taigi, kad paremtume makroregioninės e, programas ir makroregioninės strategijas, mums reikia stiprios sanglaudos politikos. Ir aš manau, kad mes galime paremti jūsų komiteto išreikštas nuomonės. <coughs> Geriausias būdas užtiprinti stiprias makroregioninės strategijas yra suteikti pakankamai lėšų sanglaudos e, politikos programams, įskaitant ir Europos teritorinio bendradarbiavimo planams. Reika, ar norėtum pakomentuoti? Tie puheenjohtaja, ja paljon kiitoksia näistä kaikista hyvin rakentavista kom... Ačiū. Ir aš noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo taip konstruktyviai. Taip pat noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams ir visiems kitiems, kurie dėrybas rengė. Norėčiau taip pat padėkoti Europos komisijai už puikų bendradarbiavimą dėl to reglamento. Dėl e, finansų bazės ir dėl biudžeto aš sutinku su to, ką tik sakė mūsų kolega. Europos parlamentas ir e, komitetas labai aiškiai balsavo dėl 7 procentų biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo programams ir aš esu labai įsitikinusi, kad tas skaičius turėtų būti išlaikytas. Manau, kad kiti pranešėjai mane parems ir dėkoju Lambertui už tai, kad mane paremė ir šį biudžetą ETC, e Europos teritorinio bendravimo programams paremė. Jau girdėjome, e, dėl kokių priežasčių tas biudžetas yra reikalingas ir aš su jumis visiškai sutinku. Dėl biudžeto apkarpimų. Uh, Man atrodo, kad regioninis bendradarbiavimas nukentėtų, jeigu biudžetas būtų apkarpytas. Tačiau parlamentas norėtų, kad e, e, biudžeto klausimų e, visi būtų vieningi, nes regioninis bendradarbiavimas iš tiesų atneša papildomos vertės Europai. Dėl makroregionų. Septintasis straipsnis. Ir uh, E, čia kalbame bendrai apie e, jungtinių veiksmų turinį. Po balsavimo komitetas pamatys, kad makro regionams nereikia atskiro specialaus biudžeto. Iš esmės, kad makro regionai dirbtų pagal dabartinę finansavimo bazę. Tai būtų tarsi bendradarbiavimo uh, tam tikras atskiras uh, junginys Ir e, aš pritariu komisijos komentarui to požiūriu. Pažvelgime į septinto straipsnio formuluotę ir pažiūrėkime, kaip taryba e, tai, tai komentuoja. Aš noriu paskatinti, kad pasiektume bazinio kompromiso ir makroregionai būtų plėtojami kaip makroregionio bendradarbiavimo elementas, bet biudžeto jiems atskiro nebūtų duodama makroregioniams strategijoms atskiro finansavimo nereikia. Dar ačiū už komentarus. Mes e, kitą kartą, kai susitiksim, vėl kalbėsim tą temą. Ačiū. Like to to... Ačiū. Dabar eikime prie 14 klausimo ir noriu pasitirauti pono Celer, ar būtų kokiu nors naujienų. Gal šiaip kažką norėtų jisai pridurti? Toliau kalbėsiu. Ačiū pirmininkė, toliau kalbėsiu vokiečių kalba. Deja, pirmininkaujant Kiprui, nekažin kiek pasistumėjome į priekį su e, šiuo reglamentu. Ir e, dabar užmesgame kontaktus su pirmininkaujančia Airija. Turiu pasakyti, kad dabar pučia visai kiti vėjai. Vakar išgirdome, ką pasakė ministras Haulin. Jis sakė, kad dar vasario mėnesį bandys susitarti taryboje dėl šio reglamento. Vakar Aš e, prieš komiteto posėdį turėjau progos pasikalbėti su ministru ir jo kolegomis. Ir panašu, kad taryba e, nagrinėja šį reglamentą darbo grupėse, neoficialiai sugavę šiokios tokios informacijos. Diskusijos sukasi, kaip mes ir tikėjomės, apie leidimus. Kai kas sakė, kad šešių mėnesių laikotarpis yra per ilgas, kiti sako, kad toks laikotarpis per trumpas. Mes manome, kad šešių mėnesių visiškai pakanka leidimams išduoti. Per šešis mėnesius bet kokia institucija gali suformuoti savo poziciją dėl leidimo. Galbūt ateityje toks periodas ir bus pratestas. Pavyzdžiui, pasienio regionai yra labai suinteresuoti šiuo reglamentu, ypač dabar, kai reglamente yra pokyčių, pagal kuriuos pasienio regionai turi daugiau galimybių veikti. Na ir dėl to tokiems regionams šis instrumentas labai svarbus, organizuojant bendradarbiavimą. Taigi, e, periodas, per kurį išduodami leidimai, yra vienas klausimas. Kitas klausimas kuriuo tarybos nuomonė dar nesuformuota. Yra štai koks šio reglamento dėka galbūt daugiau kompetencijų įgaus pasienio regionai. Ko gero dėl to labai būkštauti nereikėtų to labiau bijo tos valstybės narės, kurios yra labiau centralizuotos ir tos, kurios tokio reglamento dar netaiko pasienyje. Buvo ir tokių tarybos atstovų, bent jau mano domenimis, kurie sakė, kad galbūt e, teritorinio bendradarbiavimo grupė būtų įsteigta vienos valstybės narės pasienyje ir e, galbūt e, būtų tokia grupė sudaryta ir su tomis šalimis, kurios kol kas dar nepriklauso Europos Sąjungai. Man atrodo, kad tokius, dėl tokių būkštavimų galima labai e, nesunkiai susidėrėti. Man atrodo, kad čia nėra jokių neveikiamų kliučių ir, kaip sakė ministras Haudin vakar, e, Tikiuosi, kad vasario mėnesį tai jau pateks į tarybos darbo atvarkę ir bus suformuota pozicija. Jau susitarta ir dvie, dėl dviejų trilogo susitikimų kovo mėnesį. Tikrai tikiuosi, kad per šį pirmą pusmetį dar pavyks susitarti dėl reglamento. Čia Niekas nesusijęs su pinigais, finansinė perspektyva, teisiniu instrumentu, taigi e, dėl šio reglamento galima e, susitarti nepriklausomai nuo to, kaip vyks dėrybos dėl e, finansinės perspektyvos. Taigi tiek labai trumpai. Ačiū. Na, nežinau, ar kas nors Jochimui turėtų kokiu nors klausimu ar šiaip komentaru. Įdomu būtų sužinoti, ką mano komisija. Ačiū kaip kad sakė e, pranešėjas, pirmininkaujantis šalis tikrai labai stengiasi baigti diskusijas dėl ETBG pagal darybinį mandatą. Man tikrai atrodo, kad visai manoma, kad vasario mėnesį pavyks susitarti. Na ir tada gali prasidėti diskusijos. Iš tikrųjų, tai yra labai techninės rytis ir reikės diskusijoms skirti pakankamai laiko. Man atrodo, kad vis dėlto, jeigu bus tam skirta laiko, bus galima pasistumėti prieki. Pirmininkė, ačiū. Nematau, kad kas nors e, iš Airijos pusės norėtų pasisakyti. Gal tarybos atstovai, ne? Na tai tuomet mes pasikliausime komisijos informaciją ir Dabar suteiksiu žodį Lambert. Ačiū. Dėl e, dėrybų. Galbūt jūs komitetą galėtumėte informuoti apie tai, e, kada viską būtų galima svarstyti plenarinėje sesijoje. Be abejo, viskas galų gale priklausys nuo finansinės perspektyvos. Tai gal galite e, informuoti, kas vyks su mūsų dėrybiniu mandatu? Ar kada viskas bus svarstama plenarinėje sesijoje? Gal galite trumpai informuoti, kokie bus kiti žingsniai? Panašu, kad situacija tikrai gera. Galime tikėti susitarimo. Bet kas atsitiks su mūsų mandatu? Dar kartą klausiu, kokie bus kiti žingsniai. Gal galite mus informuoti? Pirmininkė, taigi situacija, kiek žinau, yra štai kokia. Praėjusiais metais buvo primtas sprendimas, gal vasarą pirmininkų suiga priemė sprendimą, kuris buvo visiškai aiškus komitetam nebuvo leista pateikti šio klausimo plenariniai sesijai prieš Europos parlamentui patvirtinant nuomonę apie e, daugiametę finansinę perspektyvą. Taigi, mūsų požiūris štai koks turime dirbti kiek įmanoma sparčiau kol, dėl plenarnės. Kol kas mes dar nežinome, kiek e, užtruks dėrybos, bet kaip vakar girdėjome, pirmininkantų šalis uh, Nusteikusi optimistiškai, vasario maždaug 7-8 dienomis taryba turėtų primti savo sprendimą ir ko gero bus apsispręsta ir dėl darybinio mandato dėrėti su parlamentu. Dėl daugiametės finansinės perspektyvos pasirengimas šioms daryboms gali užtrukti kokią savaitę. Uh, Tikimės, kad e, vasario mėnesį jau galėsime pradėti darybas. E, jos gali užtrukti ar mėnesį, ar ilgiau. Kai bus baigtos visos procedūros, plenarinėje bus svarstama daugiametė finansinė perspektyva. Na, o tuo tarpu mes turime dėrėtis, kai bus baigsis dėrybos tuomet reikės komiteto teigiamos nuomonės pritarimo ir tuomet galėsime įti plenarinę sesiją. Tikrai nemanau, kad kas nors atims iš atskirų komitetų galimybę atskirai pateikti tokį klausimą plenarinį sesiją dėl reglamento. Panašu, kad bus apie 60 reglamentų ir jeigu jie jų svarstymas būtų blokuojamas, būtų blokuojamas parlamento darbas. Taigi, kai būsime pasirengę, klausimą perduosime plenarniai sesijai. Viskas priklausys nuo to, kaip vyks darybos, ar, ar pavyks sustarti pirmo svarstymo metu, plenarnės sesijos ar antro svarstymo metu. Reikėtų tarpusavėje susitarti komitete ar į plenarinę sesiją reikės pateikti visą paketą, tarkim, dėl sanglaudos, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Ar vis dėlto e, visų pirma bus svarstomi bendrieji klausimai, labai nesigilinanti konkrečius. Na, kartu apie tai ap nuspręsime. Kol kas parlamento institucijos dar nėra nieko konkretesnio nusprendusios. Kai viskas bus parengta, tuomet galime įti plenarinę sesiją. Tai aš tokią poziciją komiteto vardu ir pristatysiu. Tikiuosi, kad ir komisijos tarnybos laikysis tokios pat pozicijos. Tikiuosi, kad klausimas pateks į plenarinę tada, kai bus tam atėjęs laikas. Lambrecht. Taip iš tikrųjų reikia sukurti tinkamą pagrindą sanglaudos politikai. Žinau, kad ir kiti komitetai norės mandato dėl diskusijų plenarnėje sesijoje, pavyzdžiui, Žemės ūkio komitetas ir ko gero vyks plati diskusija vis dėlto ir mūsų veikla turi būti matoma, visi turėtų vertinti mūsų pastangas ir darbą plenarnėje sesijoje. Man atrodo, kad mes tikrai gerai padirbėjome. O kai kurios Europos parlamento grupės sako, kad e, štai reikia palaukti naujos komisijos, prieš darant kažką. Jie nieko nesupranta, ką mes darom. Mes e, esame nusiteikę atvirai naujosios politikos atžvilgių. Jeigu mes nieko nedarysime, jeigu mes nesieksime, kad laiku įvyktų diskusijos Tai panašu, kad daugam atrodys, kad 2016 metais iš nuo galima pradėti darybas, bet tai yra nesąmonė. Taigi, palaikykime ryšius tarpusavį ir tikrai pasistengime viską pateikti ir plenarniai. Pirmininkė, kągi, tai dar norėčiau pasakyti, kad vakar apie tai kalbėjome ir su koordinatoriais. Kai kurie kolegos rengia pranešimus savo iniciatyvą. Ir manau, kad mes turėtumėm maždaug apsispręsti, kada tuos pranešimus baigti, kada renkti diskusijas plenarnėje sesijoje, pavyzdžiui, sausio mėnesį Strasbūrė jau įvyko labai plati diskusija dėl politikos Ir manau, kad iki metų pabaigos reikėtų apsispręsti, ką daryti su pranešimais, kurie rengiami savo iniciatyvą. Komitete iki kadencijos pabaigos reikėtų nuspręsti, ką daryti su pranešimais, kurie rengiami savo iniciatyvą. Tai tuo ir baigime šią posėdžio dalį. Dar yra vienas nuomonės projektas. Kažkam žodžio nesuteikiau. Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė Lambert. Pritariu jam. Galbūt reikėtų dar žengti kažkokį tarpinį žingsnį link plenarinės sesijos. Aš iš daugelio kolegų, kurie netaip susidomėję struktūrinės politikos klausimais, vis girdžiu klausimų, o kas pas jūs vyksta e, žuvininkistės komitete arba žemės ūkio komitete, e, vyksta aršios diskusijos, beveik karas. Na, o mes kažkaip tai e, labai tyliai elgiamės, niekas mūsų nepastebi, net klausia pas jūs, kas nors iš viso vyksta ar nevyksta. Taigi, jeigu pateiksime kažkokį klausimą plenarniai sesijai ir sakysime, kad štai kiti parlamento nariai turi pasakyti taip arba ne. Vis dėlto e, struktūrinė politika ir sanglaudos politika labai svarbios. Čia patenka apie 40 procentų biudžeto. Manau, kad tikrai turėtumėm e, klausimus pateikti ir plenariniai sesijai, tam, kad ir kiti kolegos daugiau informacijos gautų ir kad tiesiog žinotų, kad ir mes kažką darom. Ačiū. Jochim, kadencijos pradžioje mes buvome įsteigę darbo grupę dėl busimos sanglaudos politikos ir tikrai ir kitus komitetus ten kvietėme, pavyzdžiui, užimtumo komitetą. Mes ir praėjusią savaitę vyk, E, kvietėme į tokios grupės susitikimus kitų komiteto atstovus. Mes keičiamės laiškais, pavyzdžiui, su pane Bereš. Ir tikrai norėtumėm, kad ir kiti žinotų, kas pas mus vyksta. Vienas dalykas yra bendradarbiavimas su kitais komitetais, kitas dalykas yra mūsų matomumas plenarinėje sesijoje. Jeigu mums pavyks susitarti dėl 90 ar 85 procentų dėl šio reglamento, tuomet galime teikti jau klausimą ir plenarnį sesiją. Vis dėlto darykime savo darbą, dirbkime savo darbą ir stenkime, kad klausimas kiek įmanoma greičiau pateks į plenarinę sesiją. Išsiaiškinsime, kokia Europos parlamento pozicija, tuomet galėsime apsispręsti, ką daryti toliau. Dabar tiesiog nenorėčiau spėlioti Aš ir asmeniškai apie tai mastau, bet manau, kad paskui reikės apsispręsti, ar sieksime susitarti vienu įpu, ar bus vienas ar kitas varstimas. Viskas paaiškės vėliau. Dabar turėtumėm tęsti diskusijas taip pat ir su koordinatoriais. Again, I... Dar kartą noriu pasakyti, jog tikiuosi, jog komisijos atstovė ponė Vyčiava atvyks kiek anksčiau, nes mūsų Iki jos mūsų laukia tik viena diskusija, kuri ko gero užtruks 15 minučių vos. Ir tai yra diskusija dėl dabartinių iššūkių ir galimybių atsinaujinančiai energijai Europos energijos vidaus rinkoje, nuomonės referentė Rika Maler. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Tai yra nuomonė dėl atsinaujinančių energijos išteklių bei iššūkių ir galimybių, kurios egzistuoja šioje srityje. Aišku, mes rengiame kartu šį, e, šią nuomonę su ITRE komitetu. Atsinaujinančios energijos šaltiniai yra labai rimta tema, kurią svarsto įvairūs komitetai, įskaitant ir regionės plėtros komitetą, nes tiek Europos žemino viduriui, tiek e, atokesniems rajonams atsinaujantis energijos šaltiniai suteikia nemažų galimybių. Ir manau, kad mes per artimiausius metus pasieksime nemažos pažangos jos naudojant. Ką noriu pažymėti? Svarbiausias dalykas tai yra finansavimas. Manau, kad sanglaudos fondo priemonės turėtų būti vis plačiau naudojamos skatinti investicijas atsinaujinančios energijos šaltinių srityje, nes tokiu būdu bus galima užtikrinti geresnį ūkio augimą, o to pačiu ir naujų darbo vietų kūrimą. Svarbu, kad finansinės priemonės sudarytų bendrą visumą. Šią prasme, nepamirškime Horizontas 2020 programos, kurią galėtume pasinaudoti pačiu e, žemiausių lygių, nes būtent e, regioninės plėtros ir energi, atsinaujinčios energijos šaltinių naudojimas tai plėtrai skatinti. Tyrimai šiuo klausimu buvo kaip tik atliekami būtent e, vietos lygių. Ir Elena Asistencija programa ir įvairūs plėtros projektai, kurie tikrai aktualūs šią prasme. Skirtingose srityse turime ne tik išlaikyti, bet taip pat ir padidinti regionų galimybę savarankiškai apsirūpinti energijos ištekliais, o svarbiausia, tokiu atveju atsinaujinančios energijais ištekliais turime išnaudoti daug veiksmingiau Europoje esančius energijos šaltinius, užuot importavę iškastinį kūrą, tokį kaip akmens anglį arba kad ir naftą, iš užsienio valstybių. Manau, kad atėjo laikas panalizuoti ir kiekvieno Europos regiono specifiką, ypatybės, nes ne kiekviename regione įmanoma tas pats modelis. Noriu pažymėti, kad šiame kontekste itin svarbi vieta tenka biokūrui, ypač užtikrinant kaimo vietovių plėtrą. Kai kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, reikia galvoti ne tik tai apie jų panaudojimą ribotoje teritorijoje, bet taip pat ir tarp regioninį, tarp valstybinį panaudojimą ir ITRA, manau, šiuo atveju padės paskatinti tarp valstybinius projektus skirtus atsinaujinančios energijos šaltiniams plėtoti. Jeigu mes norime Europoje susidoroti su kylančiais iššūkiais energijos rytyje, mes privalome turėti ilgalaikę energetikos ryties politiką, kuri skatintų naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Mano galva, šiuo metu ES yra pakankamai parengta įvairiausių politinių priemonių, bet jos tarpusavyje nedėra. Kiekviena apsiriboja tam tikrais energijos šaltiniais, todėl būtina bendra politika, kuri per atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą darytų teigiamą poveikį regionų plėtrai. Ir mes norime nuomonėje visus mano išvardytus klausimus aptarti. Aišku, nebejotinai aš laukiu kolegų komentarų ir pastabų. Ačiū. Nežinau, ar Markus. Taip. Lambert. Markus dirba ITRE komitete ir jis apskritai gilinasi į CO2 išmetimų klausimą. Bet jis sakė, kad e, nuomonės projektas parengtas labai gerai ir kad naudinga paanalizuoti sąsajas su jau taikomomis priemonėmis. Aišku, viskas priklauso nuo to, apie kokią Europos dalį kalbame, nes būtent e, dalis apsprendžia tam tikrus energijos, atsinaujančios energijos šaltinių panaudojimo variantus. Aišku, yra technologijos, kurios gali būti bendros visiems. Dar vienas aspektas kad būtina kalbėti apie išlaidų ir ekonominės naudos santykį, apie kurią kalbama nuomonės projekte. Galbūt kam nors šautų į galvą mintis Suomijoje plėtoti saulės energiją. Todėl, manau, išlaidų ir ekonominės naudos santykio vertinimas yra labai svarbus šioje srityje. Jeigu pasižiūrėsime, koks yra poveikis um, mūsų piliečiams, vėlgi svarbu įvertinti gražos normą. Dar vienas aspektas tai yra strategija Europa 2020. Nereikia pamiršti, kad jos iškelti tikslai reikalauja įvairių pastangų ir e, šis um, šis rytis taip pat dera. Dabar e, yra svarstomas vienas pakeitimas. Ir dar vienas dalykas. Nereikia pamiršti regionės plėtros fondo ir mokslinių tyrimų šioje srityje svarbos. Žinote, kad plėtojamos, sakysime, vėjo technologijos ir mes vis dar pirmaujame šioje srityje, bet nebejotinai kad mes turime savo pramoniai suteikti naujų galimybių. Todėl sąsaja su kitomis programomis yra svarbi, pavyzdžiui, su Horizontas 2020. Kitas dalykas – pažangus tinklai. Stebimas gana spartus decentralizavimas ir tinklai ne nesuderinti taip, kad galėtų energijos perteklių viename regione a, transportuoti į kitą regioną. Pavyzdžiui, Niderlanduose mes galime pagaminti daug vėjo energijos, bet mums jos tiek nereik tada kyla problema, kaip ją perduoti kitiems. Teorijoje tai viskas skamba gerai, bet praktikoje tikrai ne, nes kartais tinklai yra tiek apkrauti tam tikrose regionų dalyse, kad beveik energijos tiekimas nutrūksta, nes jie nepaėgia tokius rautų perduoti. Ir tada kyla investicijų problema. Galbūt yra koks nors būdas suderinti pažangiuosius tinklus su decentralizuotos energijos gamybos planais. Nes pažangus tinklai tai technologijų pažangos atspindys. Laska Baminskas savo pranešime apie tai kalbėjo. Bet to mes šis klausimus svarstėme ir anksčiau. Baigdamas noriu pasveikinti pranešėją. Toliau Džiožas Tavrakakis, kuris keičia Mariją Rigurien. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju Mariją Egorin Perez, kurios šiandien nebuvo, nes ji yra išvykusi į Čilę. Čilėje vyksta šeštas Eurolat susitikimas ir dėl to manęs paprašė paaiškinti, kokia yra jos pozicija dėl Rikamaner nuomonės. Šioje nuomonėje kalbama apie dabartinius iššūkius ir galimybės atsinaujančiai energijai. Aš asmeniškai norėčiau padėkoti poniai Maner už tikrai puikų darbą. Kaip kad e, sakė pranešėja, e, atsinaujinanti energija suteikia geras galimės, galimybės kai kurių regionų vystimuisi, taip pat yra kuriamos e, ir naujas darbo vietos, nes pritraukiamos inovacijos, ypač tą pasakyčiau apie mažas bei vidutinės įmonės. Alternatyvioji energija padeda, suteikia naujų galimybių vystimuisi mažiau e, išsivyšiusiems e, regionams. ES sanglaudos politika ir toliau turėtų skatinti atsinaujančios energijos naudojimą. Reikėtų skirti daugiau dėmesio moksliniams tyrimams, plėtrai, inovacijoms. Taigi, Tai bus e, labai svarbu 2014-2020 metais. Taip pat manau, kad reikia suteikti pakankamai lankstumo regionams naudotis energija, atsinaujinančią energiją. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad atsinaujant energiją padeda siekti strategijos 2020 tikslų. Na ir galiausiai pane Peres norėjo pasakyti, kad būtina skatinti bendradarbiavimą ir tarp sienų. Tai yra labai svarbu, norint baigti kurti e, vidaus rinką taip pat ir atsinaunančios energijos srityje. Taip pat manau, kad reikėtų e, skatinti investicijas į atsinaunančius energijos, e, energijos šaltinius Taigi, ponė Peres socialistų vardu pateiks ir atitinkamus pakeitimus tam, kad būtų galima skonkretinti tam tikrus šio pranešimo elementus. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Nežinau, ar žaliųjų vardų nori kas pasisakyti, jeigu ne, François Alfons. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Žanžak Bisep, atsakingas mūsų frakcijų šį dosį, paprašė, kad aš pakalbėčiau jo vardu ir išskirčiau, e, kas mums labiausiai rūpi šiame pranešime šiuo metu, nes netitinka ES nustatyti tikslai ir e, e realybė nes atsinaujančios energijos sektorius taip pat išgyvena krizę. Ir jeigu mes nerasime priemonių tikslams pasiekti, tai nebus gerai. Mes turime ieškoti atsako į iškilusią krizę. Mūsų frakcija, kaip žinia, esame e, ekologijos šalininkai ir manome, kad reikia sukurti reikalingas priemonės ir struktūras atsinaujančios energijos plėtrai. Aš pritariu ponui Lambert, kad reikia investuoti į tinklus. Tai yra prioritetinis uh, investavimo objektas dabar, nes tai užtikrina atsinaujančios energijos tiekimą Europai. E, tai yra neišnaudotas potencialas, jis yra nepaprastai platus ir tam būtinai reikia investicijų. Tas investicijas turėtume organizuoti iš viešųjų fondų visoje Europoje. Bendras finansavimas ir privatus fondai taip pat yra raginami, tačiau būtina e, užtikrinti, kad e, E, lėšų būtų, o užtikrinti galime suteikiant viešasias e, visam valstybinės lėšas ir galbūt tai galima padaryti iš ES biudžeto. E, mes turim suprasti, kad šis sektorius išgyvena ypatingai krizę šiandien, taigi žinant, kad mūsų frakcija yra uh, aplinkosaugininkai, e, mes galime pareikšti, kad pasisakome už šį pranešimą ir mes norėtume, kad mūsų pamastymai būtų įtraukti, kad būtų pasiekta kuo didesnė įmanoma įtaka. Ačiū. Joachim, ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegijai Maner už pranešimą. Jau kažkas tai sakė, kad šį pranešimą reikėtų sieti su kolegės Kolaska Babinska pranešimu, dėl kurio vyko balsavimas praėjusią savaitę Strasbūre. Kai kurie kolegos sakė, kad prieš e, kurį laiką buvo patvirtintas pranešimas dėl energetikos infrastruktūros, kuri turėtų būti sukurta iki 2020 ar 20, 2050 metų. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Jeigu uh, išliktų tokie energetiniai tinklai, kokie yra dabar ES, tai mes nesukurtumėm vidaus rinkos. Mums reikia maždaug 250 milijardų eurų tam, kad išlaikytumėm, sukurtumėm aukštą kokybę e, energetiniams tinklams. Uh, Toliau dėl e, energetinių jungčių. Jų kūrimas kainuotų dar 8 milijardus eurų. Bent jau e, tokie duomenys pateikiami komisijos ataskaitoje dėl priemonių šioje srityje. Čia galime pasinaudoti ne vien tik tai sanglaudos politiką, bet ir kitais instrumentais. Man atrodo, kad reikia kalbėti ne vien tik tais apie e, tikslų 2020-2020 pasiekimą. -20 Tarkim, dėl vėjo jėgainių. Vėjo jėgainių savininkai jau yra apsis, jau yra, turi daug įrenginių Europoje. Pakrantėse, e, jūrose yra sukūriama daug e, vėjo energijos jau yra suplanuota ir kur bus kuriamos naujos vėjo jėgainės, pavyzdžiui, prie Lenkijos. Bet e, tos energijos, kuri gaunama iš vėjo, iš tikrųjų reikia ne jūroje, o sausumoje. Mes jau pasakojame, kokia yra situacija Vokietija. Vokiet... Vokietijoje. Reikia kurti energetinius tinklus. Tai yra svarbu planuojant į ateitį. Bet dažnai būna taip, kad uh, tinklą uh, tiesti kūrė koks nors paminklas ar dar koks nors objektas ir be abejo tinklų kūrimas e, tikrai kainuoja. Na, o Vokietijoje tie papildomi pinigai paimami iš gyventojo kišenės. Taip pat ir žmonės skundžiasi energijos kainą. Tai tenka pagalvoti, ar tikrai verta energiją gaminti Vokietijoje, galbūt ją patogiau ir pigiau importuoti iš ten, kur ji yra pigesnė. Aš apie tai ilgai galėčiau kalbėti. Jeigu kalbu apie Vokietiją ar kitas šalis, e, kurios dabar yra krečiamos krizės ir galbūt nuo vienos krizės tiesiog pereina prie kitos krizės, tai tikrai nelabai įsivaizduoju, kad tokios šalis dabar štai ims ir ras pinigų tam, kad ne tik išlaikytų aukštą infrastruktūros lygį, bet ir dar labiau tą infrastruktūrą plėtotų. Uh, Galbūt tai, ką sako Rika Maner, iš tikrųjų tiesa. Galbūt reikia ieškoti decentralizuotų sprendimų. Vis dėlto mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti sukurti Europos energijos vidaus rinką. To tikslo nereikėtų pamiršti. Vis dėlto sudėtingiausia yra susitarti dėl detalių. Ir manau, kad įvairias detalės neturėtų prūsti pro mūsų akis, kai vyksta diskusijos. Ačiū, Viktorai. Prašau. Ačiū, Danuta. Turiu pasakyti, kad pranešimas tikrai yra savalaikis, atitinka ponios Bobinskos pranešimą, kaip ir kitus pranešimus, kuriuos neseniai svarstėme. Kaip sanglaudos klausimų pranešėjas aš labai esu patenkintas šią diskusiją, nes Rika tikrai šiuo metu ką padarė. Ji labai aiškiai kviečia ir skatina naudotis atsinaunančią energiją. Nepamirškime tos diskusijos, kuri vyksta Europoje. Prisiminkime Mario Monti darbą, nors jis trumpai dirbo ministrų pirmininkų visgi pasakė labai daug gerų dalykų. Nepamirškite, o tai yra, kad iškastinio kūro šaltiniai sukoncentruoti tam tikrose vietose. Dar vienas dalykas, kad įmonės nebejotinai bijo prarasti konkurencingumą, negalėdamos um, mažinti sąnaudų ir jas dar neramina likvidumo problemos. Ir todėl pats protingiausias dalykas būtų investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius, nes eh, atotrukis tarp atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimo tarp eh, Europos ir kitų šalių yra didžiulis. Kitas dalykas, kad kai investuojame į atsinaujinančius energijos šaltinius, mes galime suteikti bendruomenėms ir regionams galimybę naudotis naująją naujosiomis technologijomis, kuriomis antraip jos jie negalėtų pasinaudoti dėl jų aukštos kainos. Dar vienas dalykas. Mūsų įmonės kelia gamybą į Kiniją, kur ją plėtoja, o paskiau parduoda pagamintus Kinijoje gaminius Europoje. Kodėl jie tai daro? Tol, kad gamyba ten kainuoja mažiau negu Europoje. Bet mes tai prarandame potencialą. Taigi, reikia galvoti, kaip tą potencialą išsaugoti ir galvoti reikia ne popieriuje, o įgyvendinant darbus. Nes pasižiūrėkime, kiek, kokia yra vieneto kaina, jeigu naudojame skirtingą kūrą įprastinį ir, iš, ir atsinaunančius energijos šaltinius. Daug žmonių, įskaitant ir mano tevinainius Rumunijoje, mato, kad naudojant energijos, atsinaujančios energijos šaltinius, kaina už suvartojama energija kyla, nes jie yra įpratę prie iškastinio kūro vartojimo ir atitinkamų kainų. Kita vertus, visi pamatė, kad privatizavimas netapo panacėja nuo visų bėdų. Ir Rumunijoje tai labai aiškiai matyti. Nes tam tikrais metų laikais energija tiekiamos energijos kiekiai yra didžiuliai, dėl to sutrinka tinklo įtampa, prasideda sviravimai. O tarpvalstybinė bendrovė, kuriai priklauso pietinėje Rumunijos dalyje tinklai, nelabai ką daro. Todėl kyla klausimas, ar neturėtų Europą pereiti prie integruoto metodo, spręsdama visas šias problemas. Tačiau spręsti jas reikia ieškant netrumpalaikių sprendimų, o ilgalaikių sprendimų. Nes jeigu mes ir toliau naudosime naftą ir dujas, tai nebejotinai mokėsime aukštą kainą. Ir dar turėsime problemų su tinklais seni tinklai turi būti modernizuojami, turi būti statomi nauji, taip vadinami, pažangus tinklai. O tuo tikslu galima panaudoti struktūrinius fondus. Komisija, ar jūs norit sureaguoti? Energetikos generalinis direktoratas. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija pritarė, sveikina pateiktus pasiūlymus ir mano, kad tikrai struktūrinių fondų vaidmuo, skatinant atsinaunančios energijos šaltinių naudojimą Europoje, galėtų būti didesnis. Nes tai reikš, kad galima bus geriau panaudoti lėšas ir regioniniai plėtrai kaip patokiai. Todėl mes tikrai pritarėme pateikiamiems pasiūlymams. Ačiū. Na, aš suprantu. Taip, jūs atstovaujate generaliniam energijos direktoratui. Rika, ar jūs norite dabar pasisakyti? Pranešėjam. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi komisijos pritarimu Noriu padėkoti ir kolegoms už labai gerus komentarus ir tas papildomas mintis, kurias įtrauksiu į nuomonę. Pats atsinaujančios energijos šaltinių klausimas, energijos kaip po tokios klausimas yra iš tiesų sudėtingas dalykas, ypač tada, kai kalbame apie um, savi aprūpinimą ir labai naudinga mintis apie ilgalaikę strategiją. Manau, kad būtent tokia strategija pasitarnautų priimant sprendimus įvairiuose sektoriuose, o tie sektoriai galų gale turi pasiryšti ir investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Kadangi pasikeitimai vyksta nuolatos, e, jie sukelia tam tikrą netikrumo jausmą. ir dėl jų atidėliojamos investicijos. O kalbant apie energetikos rinką, man regis reikia priimant sprendimus, juos pirmiausia vertinti ilgalaikės perspektyvos požiūrių. Mes rengdami nuomonę neturime pamiršti be kita ko ir savo kompetencijos. Mes negalime į tą trumpą nuomonę surašyti visko. Lambertas kalbėjo apie išlaidų ekonominės naudos santyki ir analizę. Aš manau, kad būtina į šitą mintį atsižvelgti. Aišku, saulės energija Portugalijoje yra labiau prasminga negu Suomijoje plėtoti. Ta būtina pažymėti. Todėl reikia galvoti apie konkrečius regionus kuriuose atsinaujinančios energijos šaltinių plėtra būtų itin rentabili. Nebejotinai, kad tai, ką aš išgirdau čia diskusijos metu, viskuo pasinaudosiu, tobulindama nuomonę. Pirmininkė, prašom teikti pakeitimus iki 28 dienos iki 28 dienos 12 valandos. Lambertas tu po pranešėjos nori kalbėti, klausė pirmininkė. Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, sako Lambertas, kad iki šeštos valandos pakeitimai turi būti teikiami. Ačiū. O dabar paskutinis darbo tvarkės punktas – bandomasis Romų įtraukties projektas. Jūs pamenate, kad dar anos kadencijos parlamentas balsavo už tokį projektą, buvo skirta 5 milijonai eurų ir Europos komisija už tą projektą yra atsakingas regionų generalinis direktoratas. Šiandieną atvyko direktorė Šarlina Vyčeva, kuri pristatys to projekto įgyvendinimą. Taigi suteiksiu žodį komisijai. Thank you very much, uh, Madam Chair. Dėkui pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, man labai malonu šiandien su jumis čia būti. E, mūsų komisijos komanda yra gana didelė, nes atėjo kolegos ne tik iš regionų ir miestų politikos generalinio direktorato kolegos, bet ir užimtumo, e, teisingumo generalinių direktoratų kolegos. Mes tengiamės dirbti kartu, kai tik turim laiko, kai tik iškyla klausimai susijęs su Romais. Nesuprantame, kad e, ta problema e, yra susijusi su labai daug skirtingų aspektų ir mes turime visi kartu dirbti, kad jas išspręstume. Norėčiau pristatyti šiek tiek mūsų poziciją, su kuo tas projektas buvo susijęs, ko mes iš jo tikėjomės, kokie rezultatai ir kokios galiausiai bus išvados. Visi bandomieji projektai e, yra skirti tam, kad būtų viena ar kita veiklos rušis patikrinta ir po to būtų padarytos išvados ir galbūt e, tai būtų įtraukta į pagrindinės politikos planus ir pagrindinius veiksmų planus. Taigi, kaip jūs, ponė pirmininkė, jau sakėte nuo pat pradžios, aš tikiuosi, kad visi matote, ką aš rodau. Šis projektas buvo užsakytas Europos parlamento, e, jį organizavo regionų ir miestų politikos generalinis direktoratas, e, būtent regionų komitetas užsakė e, šį tyrimą 2009 metais Tuo buvo siekiama paremti naujoviškus, novatoriškus, integruotus veiksmus, kad būtų galima išspręsti įvairia pusės problemas, kurios iškyla integruojant Romų bendruomenės. Taigi buvo pradėta keletas e, e veiksmų. Matote, koks buvo skirtas biudžetas - 5 milijonai. Buvo išdėstytas atviras e, Buvo paskaltas atviras konkursas pasiūlymams 2009 metais ir mes savo veiklą organizavome keletą krypčių. Pirmiausia, mes kalbėjome apie ankstyvos vaikystės raidą ir vai, mažų vaikų globą. Kita tendencija buvo e, savarankiškas darbas per mikrokreditavimą ir trečia veiklos rūšis buvo informavimas ir e, žinių didinimas. Organizavome kartu su Junktinių tautų plėtros programa e, veiklos stebėsime ir vertinimą, o po to jau 2009 metais organizavome konferenciją apie duomenų rinkimą. Taigi, integruotai e, stengiamės e, vertinti padėtį ir e, net įtraukime stebėsinę ir vertinimą, kad ateityje pasirinktume darbo metodus pagristus faktais. Aš apžvelgsiu kiekvieną veiklos rūšį atskirai nes tai yra šio bandomojo projekto sudedamosios dalis. Taigi pirmoji e, veiklos rūšis buvo susijusi su tuo, kaip e, leisti Romų vaikams e, pasinaudoti kokybiškomis e, paslaugomis. E, maži Romų vaikai buvo šio projekto objektas iki šešerių metų ir norėjome, kad ši tikslinė grupė galėtų uh, E, pradėti anksti lankyti mokyklą, patektų į globos įstaigas. Ir taip mes e, būtume padėję jiems pasirinkti tolesniai mokyklai ir padidinti galimybės gyvenime ateityje. Dirbame su partneriais. Pagrindinis partneris buvo Romų švietimo fondas. Taip pat e, dirbo trys tarptautinės ir dvylika vietos organizacijų. Bendras biudžetas, kaip jūs matote, siekia 2 milijonus, beveik 2 milijonus. ES dalis sudarė 1,9 milijono. E, Vengrija, Slovakija, Rumunija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. 16 vietovių iš vis buvo įtraukti tą projektą. Jis truko 24 mėnesius. Įgyvendus šį projektą, e, buvo padirbėta su 4000 vaikų e, jaunesnių negu šešeri metai. Taip pat pavyko užmėgsti gerus ryšius su e, daugeliu nevyriausybinio organizacijų, kad sukurtume ilgalaikės partnerystės su jomis e, įgyvendinant į jaunus, į mažus romų vaikus orientuotą veiklą. Konkretesnių rezultatų pristatysiu pasiektų per šią projekto dalį. Kaip jau sakiau, tikslas buvo e, padidinti vaikų galimybės e, eiti į mokyklą ir gauti globos paslaugas. Kai kuriuose valstybėse šimtų procentų Romų vaikai buvo įtraukti į tą projektą, ypač Slovakijoje mums pavyko mobilizuoti visas e, iki mokyklinės mokymo įstaigas. Tačiau paaiškėjo, kad uh, tos, e, tų įstaigų yra mažiau negu reikia. Vis tik mums pavyko panaudoti visą ten esamą potencialą. Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje mums pavyko e, gal ne šimtų procentų vaikus įtraukti, bet bent jau uh, mūsų uh, atitinkamose vietovėse dirba, gyvenančius vaikus įtraukėme visiškai. E, taip mes e, iš esmės e, stengiamės suteikti daugiau galimybių šeimoms, ypač moterims. Moterims buvo organizuojamas tarsi instruktavimas, mokymas, nes suprantame, kad moterų darbas turi būti pritaikytas vietos specifikai, vietos poreikiams. Žiūrėjome, kaip Romų moterys galėtų pritaikyti savo veiklą e, poreikiams. Be to, e, organizavome mokytojų mokymą, e, stengiamės organizuoti mokymus, kaip išvengti diskriminacijos, kaip apimti visus vaikus. Iki mokyklinis auklėjimas buvo vertinamas ir iš platesnės perspektyvos – Kartais e, mes organizuodom papildomos veiklos e, po, piet, po, piet, po pietinės veiklos, po moky, u, u, užklasinės veiklos. Ir žiūrėjome, kaip savivaldybės gali būti įtrauktos į tą procesą. Įvertindama šio bandomojo projekto dalies rezultatus, galiu pasakyti, kad e, gerai, kad pavyko šimtų procentų įtraukti Romų vaikus į mokyklinę veiklą visose vietovėse kur buvo vykdomas projektas. Be to pavyko padidinti kai kurias galimybės, gebėjimus, ypač Slovakijoje. Taip pat organizavome alternatyvios veiklos, kai kurios iš jų buvo pradėtos, kai kuriai jų buvo pradėta vykdyti Slovakijoje, Romanijoje, Rumunijoje. Taip pat organizavome Romų šeimų mokymą, e, pagerinome santykius tarp iki mokyklinių e, auklėjimo įstaigų ir Romų šeimų. Šiek tiek ir trūkumų buvo išsiaiškinta, nepakankamai buvo gerai bendradarbiavame su vietos savivaldybėmis. Tas procesas yra palaipsnis. Šimtų procentų e, per vieną projektą negalime visų įtraukti, todėl ateityje reikės atnaujinti tuos projektus ir galbūt juos išplėsti. Reikia uh, užtikrinti pradėtų veiksmų testinumą. Jeigu mes sėkmingai gyvendome bandomąjį projektą, tai reikia jį kartoti ir kartoti, kad pasiektumėm ilgalaikį tvarų rezultatą. Kita projekto dalis e, - e, savarankiškas darbas per mikrokreditavimą. Beveik 1,6 milijonų buvo. Bendras biudžetas ES dalis sudarė 1,4 milijoną. Matote, kokia buvo e, mūsų partnerė, kokia organizacija. Tai buvo vykdoma dalyvaujant e, Vengrijos e, nacionalinės e, darbo jėgos išteklių ministerijos atitinkamomis tarnybomis. Mūsų tikslas buvo <coughs> padėti Romams įsteigti verslą per mikrokreditus. Be to ES parama buvo stengiamasi padidinti gebėjimus ir galimybės gauti mikrokreditus. Matote, kiek buvo pasiekta per dviejus metus. Abu, fondai, abu šio projekto elementai buvo pradėti gyveninti 2010 ir dabar mes jau galim jums visas išvadas pateikti, nors dar reikia šiek tiek daugiau laiko, kad e, tas išvadas įvertintume galutinai. Mikrokreditavimo programa esmė yra tokia. E, skolinami pinigai e, Romų bendruomenėms, kad jie pradėtų nedidelį verslą. Tai užtektų pajamoms sukaupti ir e, papildomų pajamų užtikrinti Romų bendruomenėms. Išvados. Turime pasakyti, kad šis, proje, ši projekto dalis buvo nepaprastai naudinga, bet mes supratome, kad kai kurioms veiklos rūšims reikia reikia kitokio požiūrio, kitokio darbo metodo. E, mes e, pasirinkome tą patį požiūrį, kokį taikėme e, dirbdami su kitomis visuomenės grupėmis, ne su Romais. Ir paaiškėjo, kad šiuo atveju tie metodai nebūtinai tinka Romų bendruomenėms. Pavyzdžiui, mes vieno, su viena tikslinė grupė dirbdami pradžioje uh, E, dirbome, bet praėjus kiek laiko supratome, kad tą tikslinę grupę reikėjo pakeisti, kad, nes kad ši veiklos rūšis bent jau minimalios naudos atneštų, reikia dirbti su Romais ne iš skurdžiausios bendruomenės dalies, bet su tais Romais, kurie jau turi kažkokios verslo patirties iš anksčiau. Mūsų veikla turėjo būti suderinta su mokymu, su švietimu, turėjome parengti žmonės iš anksto. Um, e, šiek tiek finansinių žinių jiems turėjom suteikti, kad e, šis projektas galėtų vykti sėkmingai. Mes taip pat e, pasitelkėme e, vietos bendruomenių atstovus, kurie padėjo, kad mūsų projektas pasiektų kuo daugiau žmonių, tačiau dėl to projektas šiek tiek pabrango. Ir galiausiai, kai matote kiek e, tai kainavo ir kokie buvo pasiekti rezultatai. Būtų galima sakyti, kad jie buvo per brangus, bet e, ir tie pinigai nebuvo panaudoti efektyviausiai. Tačiau bent jau e, pradžioj rezultatai buvo gana geri. Dabar jau žymiai geriau žinom, su kokiam tiksliniam grupėm reikia dirbti. Mes suprantame, kad ši veikla turi būti derinama su mokymu, su švietimu. Ir galiausiai matote tarp mūsų išskirtų trūkumų e, yra ir tai, kad bendradarbiavimas su vietos administracija buvo nepakankamai geras. Jis yra gyvybiškai svarbus, o šio projekto atveju e, jis nelabai veiksmingai vyko. Taigi, jeigu turėsit kokiu dar klausimu apie atskiras projekto dalis, aš esu pasirengusi juos atsakyti mūsų klientų iš viso buvo 400, bet galiausiai mes sugebėjome dirbti tik su 138. Taigi e, ši veiklos rūšis iš esmės pabaigoje, kaip galiu gale pasirodė, buvo ne pati efektyviausia. Kitas e, projektas - informavimas ir e, žinių suteikimas. E, projektas vadinasi Tegu Europa tampa. E, tegu Romai tampa lygiaverčiais e, Europoje. E, E, buvo e, pasitelktam ta ergo organizacija, Europos Romų um, žmonių organizacija. Visas biudžetas sudarė 1,1 milijono, ES indėlis 0,9 milijonai. Tikslas buvo uh, pakeisti um, negatyvų požiūrį į Romus ir didinti politinį um, aktyvumą Romų atžvilgių ir pagerinti Romų bendruomenių gyvenimo sąlygas. E, šis projektas vyko Rumunijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje, truko 18 mėnesių. Mes supratome, kad tas informavimas negalėjo vykti atskirai nuo kitų projekto dalių. E, mes e, todėl stengiamės viską organizuoti kartu. Kokias išvadas galėjome padaryti per šią projekto dalį? Vyko šiek tiek e, informacinių kampanijų e, per, pavyzdžiui, sporto renginius. Norėjome, kad kuo daugiau visuomenės dėmesio sulauktume. Tose kampanijose dalyvavo net įžymybės kai kuriais atvejais. E, buvo sukurta šiek tiek videoklipų ta tema, socialinė žiniasklaida buvo pasitelkta visuomenės informavimui, pasitelkėme vietos tam tikras reklaminės grupės, kurios e, leido išdėstyti mūsų tikslus. Bet žinoma, gyvenant projektą buvo ir trūkumų, nepakankamai gerai buvo bendradarbiaujama su kai kuriomis sporto asociacijomis vietoje, ne visada sėkmingai tai vyko ir lygiai taip pat paaiškėjo, kad e, tam, kad surinktume kritinę masę ir kad e, mūsų Mm, projekto rezultatai būtų ilgalaikiai, e, reikia ilgalaikių investicijų į visuomenę ir reikia didinti e, Romų nevyriausybinio organizacijų gebėjimus, nes turime motivuoti Romų nevyriausybinės organizacijas ir jos turi bendradarbiauti net ir su mūsų tarnybomis. Vienas pavyzdys čia skaidrė. E, informavimo kompanija ir kova su rasizmu Rumunijoje. Baigdama norėčiau akcentuoti, kokių, ko mes pasimokėme įgyvendinami šį projektą. Šio projekto vienas iš teigiamų rezultatų buvo tas, kad gyvenami projektą mes tikrai sugebėjome padidinti vidinį bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp Europos komisijos tarnybų dirbančių Romų klausimais. Todėl net ir šiandien, net ir šiandienos jūsų posėdė atėjo kolegos iš skirtingų komisijos tarnybų. Taip pat, gyvenant šį projektą, mums pavyko įsteigti užmėgsti bendravimą su visomis interesuotomis pusėmis E, kurios dirba Romų integravimo klausimais skirtingose valstybėse narėse, ypač tose valstybėse narėse, kur Romų bendruomenės yra didžiausios. Taip pat supratome, kad buvo galima nemažai pasimokyti tolesniai veiklai ir tas pamokas mes įtrauksime į tolesnę mūsų projekto e, fazę, etapą nuo 2014 iki 2020 metų. Suprantame, kad dabar galėsime derinti veiksmus su Europos socialiniu fondu ir regionų plėtros fondu ir kaimo plėtros fondais. Per šį projektą e, mes supratome, kad reikia stiprinti integruotą darbo metodą. Mes suprantame, kad toks integruotas metodas gali būti žymiai naudingesnis, bet to mums pavyko e, sukurti tą, parengti dirbą mūsų veiklai ateityje. Per šį projektą ir greta jo mums pavyko surinkti nemažai žinių, kurios leidžia e, deramai pakeisti dabartinę teisinę bazę struktūriniams fondams nuo 2013 e, metų. Ir e, taip pat e, sukūrėme vadinamasias integruotas Romų būsto programas pagal atitinkamą juridinę bazę. Per bandomojo projekto duomenų rinkimo etapą mums pavyko surinkti milžinišką duomenų kiekį, buvo atlikta nemažai apžvalgų ir rinkdami duomenis mes sugebėjome e, parengti gerą bazę ateities veiklai ir sukūrėme visą eilę vertinimo metodų, kad galėtume nustatyti e, Romų e, bendruomenių rėmimo efektyvumą. Taip dirbdami mes sėkmingai sugebėjome bendradarbiauti su Junktinių tautų plėtros programa, su Pasaulio banku, su pagrindinių teisų agentūra. Buvo paskelbta labai svarbi Romų socialinės padėties apžvalga praėjusiu metu e, balandžio mėnesį. Ir paskutinė skaidrė, ko mes pasimokėme iš Romų bandomojo projekto. Norėčiau paminėti ryšį tarp šio bandomojo projekto ir ES nacionalinės Romų integracijos strategijos bazės. Mes stengiamės užmėgsti ryšį su visomis ar suderinti veiklą su e, visomis ES komisijos tarnybomis dirbančiomis šiais klausimais, atitinkamais klausimais. Tai yra būtina, nes e, taip galėsime suformuoti kitą uh, programų kartą pagrįstą uh, struktūriniais ir investiciniais fondais. Kaip žinote, per kitą programinį laikotarpį ketinsime sukurti gerą, kokybišką uh, Romų integracijos strategiją. Ir vienas iš svarbiausių klausimų ar problemų yra, kaip uh, uh, nustatyti būsimų veiksmų mastą, apimti per kitą programinį laikotarpį. Ir dabar aš norėčiau pareklamuoti vieną iš artėjančių įvykių e, pagal šį bandamąjį projektą. Mes e, kovo 15 dieną organizuojame konferenciją. Jos pagrindinis tikslas - pristatyti bandomojo projekto rezultatus ir išvadas ir dar kartą nustatyti, kur galėtų susitikti suinteresuotos pusės, e, kur galėtume e, bendradarbiauti su visomis tarnybomis ir suinteresuotomis grupėmis, e, kuriams rūpi Romų klausimai. Labai ačiū už jūsų dėmesį, mes manom, kad šis projektas buvo sėkmingas mums kuriant politiką šiuo klausimu. Ir aš kartu su kolegomis iš kitų komisijos tarnybos esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, Joachim Celler. Ačiū, Joachim Celler, prašom. Ačiū. Dėkoju už visą suteiktą informaciją apie šį bandomąjį projektą. Tikrai įsivaizduoju, kad netaip jau paprastai buvo įgyvendinti bandomieji e, projektai yra svarbus. Na ir po šio projekto, ko gero, nebuvo padaryta jokių naujų išvadų. Buvo tiesiog patvirtinta tai, ką žinome ir anksčiau. E, Romus galėsime integruoti tik tada, kai e, tose valstybėse narėse, kur gyvena Romai, atsakomybę prisims visa visuomenė ar dalyvaus tokiuose projektuose, kai visuomenė bus atvirai nusiteikusi. Kaip sakėte, viena iš silpnųjų vietų buvo tai, kad viena iš minėtų šalių negalėjo užtikrinti efektyvaus bendradarbiavimo. Kol negalėsime užtikrinti veiksmingo bendradarbiavimo, negalėsime išspręsti ir problemų. Labai svarbu, kad būtų rastas kontaktinis asmo ir Romų bendruomenėje, kuris taip pat būtų pasiruošęs siekti Romų integracijos. Ko gero, reikia kalbėti ne tik apie Slovakiją ar Rumuniją kaip Romų kilmės šalis. Tarkim, Berlyne yra tūkstančiai Romų. Ir jie pabėgo iš savo kilmės šalių dėl diskriminacijos, atvyko į kitus europinius miestus. Tačiau jie atvyksta ne kaip Romai, o kaip Slovakijos, Rumunijos piliečiai. Ir tikrai e, vis dėlto uh, kilmės šalis nelabai pasiruoštas bendradarbiauti. Problema vis dėlto išlieka, žmonės dažnai atvykia, at, atvyksta nepasiruošę į tokius miestus kaip Berlyną ir atvykę bando kažkaip tai pragyventi, vis dėlto apsigyvena dažnai kažkur tai priemeščiuose kurie jau yra socialiai silpnos teritorijos ir Europos fondų dėka mes taikome visokias integracinės priemonės, būtent priemešiuose, tam, kad sumažintumėm socialinę įtampą. Gali būti taip, kad kartais mes aptinkame tokia atveju, kai dviejų kambarių būte gyvena 60 uh, e, romų. Taip pat sunku žmonės suregistruoti vaikus išsiųsti mokyklą, jeigu pačios šeimos to nepadaro. Tai akivaizdžiai rodo, jog yra problema ne tik kilmės šalise, bet visoje Europoje. Taigi ją turime visi kartu spręsti. Ir nepak nepakanka pinigų šiai problemai išspręsti. Nepakanka vien tik pinigų, reikia užtikrinti ir administracijos pagalbą, taip pat ir visuomenės pagalbą tiek kilmės šalise, tiek tose šalise ir miestuose, kur Romai atvyksta. Na ir čia, manau, turėtumėm informuoti žmonės apie tai, vykdyti vairias kampanijas, viena vertus. Na, antra vertus, reikia ieškoti atstovų ir Romų bendruomenėje. kurie irgi norėtų pagerinti Romų situaciją. Ačiū, François. Euh, Ačiū pirmininkė. E, visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad toks projektas vyksta. Ir e, e, projektai E, leidžia Europos komisijai per gana trumpą laiką e, padaryti geras išvadas. Ir šiandien e, mes matome, kad jau tai, kas įgyvendinta, leidžia mums eiti dar toliau ir padirbėti su bendruomenėmis, kurios yra įtin pažeidžiamos ir kurios gyvena visiškai nesaugiai, nesaugioje socialinėje padėtyje, ypač tose valstybėse, kurios čia buvo įvardintos. Be to mes turime kalbėti apie Romų kilmės valstybės, e, kur neretai yra e, sukurtas pagrindas padariam jų gyvenimui, kurio nusipelno visi Europos piliečiai. Aš e, norėčiau pasakyti Europos komisijai, kad gerai, kad mes daug padarėm, bet mes galėtumėm nueiti dar toliau. Mūsų komiteto narių čia yra labai nedaug ir aš apgailę stauju. Būtų <coughs> labai įdomu uh, kad mm, paminėtieji klausimai galėtų būti dar detaliau aptarti. Galbūt galėtume suorganizuoti kokį klausimą ir jūsų programos, jūsų projekto organizatoriai galėtų dalyvauti lygiai taip pat galėtume sutikti su nevyriausybinėm organizacijom atsakingais už romus ir panašiai. Taip mes geriau susipažintumėm su bendru e, tos programos paveikslu. Aš manau, kad E, tokio darbo e, pristatymas ir planai toliau veikti atneš gerų, efektyvių rezultatų. Ačiū, Lambert Van Nisteroj. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte šią informaciją. Visą laiką politinės e, partijos turi apsispręsti, kokius projektus įgyvendinti, kam galima skirti papildomų lėšų, kokie elementai, aspektai yra susijęs su regioninė politika. kartais nepakanka įprastinių procedūrų. Buvau nuvykęs į keletą regionų. Tiksliau, reikia skirti daugiau dėmesio tiems regionams, kur yra daugiau Romų. Tokiems regionams reikia užtikrinti ilgalaikę paramą. Jeigu um, to nedarysime integruotų būdų, tai problemos neveiksime. Galbūt Iškelčiau štai kokį klausimą. 2010 metais mes pako, pakoregavome savo reglamentus tam, kad atsižvelgtumėm į pažeidžiamas visuomenės grupės, o ypač Romus. Ar šis projektas davė kažkokios naudos? Kaip vyksta Romų integravimas? Mes skiriame lėšų iš fondų, tačiau Romai tų pinigų nepanaudojo. Mes siekime, kad e, Romų integracija būtų vienas iš prioritetų, tačiau veiksmai labai skiriasi. Pavyzdžiui, Rumunijoje Labai prastai susavinamos lėšos iš regionių fondų. Ir didžiausia problema yra, ko gero, Romų populiacija. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, ar artimiausių metų projektas bus tęsiamas, ar jų Romai integruoti. Aš dar mokausi naudotis Twitter puslapių. Ir aš gal dešimt minučių suvestinėjau jūsų pateiktą internetinę puslapio adresą, gal galite jį kažkaip sutrumpinti, nes dabar jis užima tris eilutes Man tiesiog nepasisekė to puslapio suvesti, apie tai aš niekam nesakiau, nes nepagalvojau, kad tai yra svarbi informacija. Ir štai pateikėte lankstinuką. Bet jame nieko neparašyta, taigi prašau, bendraukite, teikite informaciją. Komisarė Krus to siekia, bet to turi siekti visa komisija. Tai, ką jūs darote dabar, um, tikrai neįtikina. Mes turėtumėm būti šešiolikmečiai, kad sugebėtumėm gerai naudotis internetu. Komisija, dabar gal užsirašykime visus klausimus, o paskui juos atsakykite. Vladimir. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, tokie projektai yra puikus. Uh, Norėčiau Jūs pasveikinti gyvendinus šį projektą. Bandomieji projektai suteikia mums tikrai daug patirties ir jais galime remtis ir ateityje. Galbūt būtų sudėtinga užtikrinti projektų testinumą. Aš, tiesą sakant, nežinau nei vieno projekto, kuris būtų tęsiamas ir toliau šioje srityje. Manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į mažus vaikus ir juos lydėti iki to momento, kai jie susirastų darbą. Romų bendruomenė turėtų e, irgi ieškoti tvarių sprendimų, reikėtų bendradarbiauti su e, vietos e, institucijomis, tai ko gero būtų veiksmingiau, negu kad bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis. Aš pats esu buvęs miesto meru ir prie manęs kartą priejo Romas, manęs paprašė padėti susirasti darbą, aš jo pastaravau, ką jis moka daryti. E, Romas man pasakė, kad jis baigė muzikos mokyklą ir gali groti smuiku. Aš jį nusinčiau į vieną miesto organizuotą renginį ir jis kuo puikiausiai pagrojo. Dabar jis vadovauja uh, E, orkestrėliui, ten buvo įdarbinta ir daugiau Romų. Taigi, kas yra svarbu? Svarbu remti švietimą, mokymą, užtikrinti, kad Romų vaikai nuo pat vaikystės lankytų mokyklą, mes turime juos stebėti, lydėti ir iš tikrųjų, ko gero, reikėtų bent uh, dviejų Romų kartų, kad jų situacija pasikeistų. Ačiū. Pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, keletas pastabų. Ačiū e, ponui Celer ir kitoms kolegoms už išreikštą nuomonę. Mes e, dažnai sakome, kad Romų problema tai yra kilmės šalių problema arba uh, E, tų šalių, į kurias jie atvyksta problema, bet aš manau, kad turėtumėm Romų problemą svarstyti kaip europinę problemą. Ko gero, tai yra vienintelis požiūris, kurio vadovaudomėsi galime pasiekti rezultatų. Dar viena pastaba. Ir tai beje yra labai svarbu. Mėly kolegos, pakalbėkime apie naują Romų kartą. Norėčiau Jums priminti, kad Rumunijoje, mano šalyje, tie Romai, kurie gimė 90-ieji metai, keičiantis režimui, buvo 17 e, mečiai, kai e, Rumunija įstojo į ES, dabar jiems 20 metų. Ir kai kurie iš jų dabar jau baiginėja universitetą. Tai yra Romos, atsiprašau, Rumunijos patirtis, bet e, esu tikras, kad ir uh, E, kiti Romų kilmės parlamento nariai gali patvirtinti, kad iš tikrųjų yra e, ta Romų karta, kurios atstovai jau turi universitetinį išsilavinimą ir kurie būtent bus pokyčių Romų bendruomenė varikliai. Galbūt jie nesiafišuos, bet tikrai bus ir tokių jaunuolių, kurie e, e, inicijuos socialinius pokyčius Romų bendruomenėje. Taip pat turime kalbėti apie dešimtmečius. Bandomasis projektas yra išties svarbus. Konferencijos metu, apie kurią girdėjome, tikrai reikėtų įvertinti nuolat nuolatinių programų, nuolatinio finansavimo aspektus. Aišku, reikia atsižvelgti programų veiksmingumą, rezultatus, tačiau supraskime, kad kalbame apie dešimtmečius. Aš esu tik inžinierius, nežinau, ar čia reikės dviejų ar trijų dešimtmečių, bet turime kalbėti apie ilgą laiko tarpą. Tik taip e, galime išspręsti Romų problemas. Ačiū. Uh, uh Ačiū. Maurice Ponga toliau. Ne, nenorit pasisakyti, klausė pirmininkė. Kągi, pasisakė visi norintys. Ir aš iš savo pusės turiu klausimą. Kaip aš suprantu, jūs kartu su UNDP ir Europinėmis institucijomis rinkote statistinius duomenis. Ir praėjusi pavasarį jūs paskelbėte juos, ar tai buvo tiesiog vienkartinis toks dalykas, ar jūs ir toliau renkate duomenės. Ir kitas klausimas. Štai kas. François Fonzy pateikė pasiūlymą surenkti išsamesnį klausimą šio klausimo ir politikos šioje srityje. Mūsų komitete, aišku, mes galėtume pakviesti ir kitas institucijas, ypač nevyriausybinės organizacijas ir tuos, kurie um, dirba su Romais ir sprendžia jų klausimus. Bet aš taip pat suprantu, kad komisija koordinuoja kartu su užimtumo regionų direktoratais mm, šiuos darbus Be to, tikriausiai vykdomi ir, vykdomos ir kitos priemonės. Todėl būtų gerai, kad į tokį klausimą atvyktų ir Europos komisijos atstovai. Bet um, grįžtant prie mano klausimo ir jūsų projekto įgyvendinimo išvedų, Lambertas kalbėjo apie supaprastinimą. Aš noriu kitaip paklausti. Galvojant apie regionų politiką ateityje, ar jūs įsivaizduojate, kad visą tai turėtų įgyvendinti atskiri regionai ar atskiros valstybės narės, o gal jūs planuojate bendrą politiką europinių lygių, kuri kurios įgyvendinimą koordinuos komisija. Taigi tokiu būdu bandomasis projektas būtų pratestas, būtų imamasi tolesnių veiksmų. Ir aišku, komisija, vykdydama priemonės, veiksmus ir gal net užsimdama teisė, kurą galėtų skatinti Romų integraciją. Ir noriu dar paprašyti, kad paprašytumėte um, skaidrės atsiųsti elektroniniu paštu, kad mes gautume elektroninę jų versiją. Ačiū. Ačiū, sako komisija. Ačiū už pastabas, už komentarus, už klausimus. Malonu, kad parlamento nariai patenkinti bandomojo projekto rezultatais. Aišku, pirmiausia, mes labai daug ko patys sužinojome ir išmokome. Bet jūs pateikėte nemažai vertingų komentarų. Pirmiausia, integruotasis požiūris. Iš tiesų, labai svarbu neskaidyti pastangų, užsiimti vien tik tai būstų to problemos turi būti siejamos su švietimo problemomis ir taip toliau. Tik tada mes gausime visą apimant, gausime galimybę visapimančiai spręsti problemas. Tačiau šis bandomasis projektas neabejotinai darys poveikį dabartinės programos keitimą. Ir pavyzdžiui, sakysime, būsto problemą sprendžiant Romų bendruomenėje. Reikia ją integruoti su kitomis politikos rytėmis. Tai labai svarbu. Ir beje, toks požiūris, integracinis požiūris e, taikomas vykdant struktūrinių fondų projektus. Dabar kas toliau? Daugelis jūsų klausia. Kaip komisija įsivaizduoja darbą su Romais ateityje? Tikrai visos tos pamokos, skaitant politinius aspektus, darys poveikį ir mūsų tolesniems veiksmams bei programų rengimui. Kita vertus, nereikia svajoti. Labai sudėtinga nuo bandomojo projekto pereiti prie nuolatinių priemonių taikymo. Tai yra sudėtingas labai procesas ir keli iš jūsų minėjote, kad labai svarbu įtraukti į veiklą vietos valdžios institucijas, susijusias pusės ir pačių Romų bendruomenių atstovus tam, kad būtų bendrai vykdomas darbas. Aišku, jau turime geros patirties sukaupę, esame pasiekę šioje srityje ir gerų rezultatų, tačiau tuo tarpu svarbiausias dalykas yra Romų klausimo integravimas įvairiais lygiais įvairiose sritise. Ta reikėtų pirmiausiai pasiekti. Tai, ką mes sukaupėme įgyvendindami bandomai projektai, įgyvendindami kitas projek, e, programas, viskas bus panaiduota būtent tolesniems veiksmams numatyti. Kitas svarbus dalykas, ką mes galime padaryti, ko nereikėtų daryti. Kai kurie iš jūsų irgi apie tai užsiminė. Ar naudos gavėjai turėtų informuoti, kokia jų patirtis? Beje, turiu pasakyti, kad visi naudos gavėjai pagal šį projektą pateikė savo um, politikos ir Romų integravimo srityje formavimo pasiūlymus, bet jūs esate Europos parlamentas ir jūs tikrai turite galimybę įsigilinti į šį itin aktualų klausimą, todėl mes tik skatintume jūs surenkti platesnį klausimą E, Romų įtraukties tema. Kitas dalykas. Kadangi visiškai aišku, jog su vietos valdžia reikalinga daug glaudžiau dirbti ir atitinkamai jiems padėti kartu su Europos taryba, su pasaulio banku, su RPD mes e, bandome į, išanalizuoti tai, ką daro kiekvienas atskirai, integruoti geriausius dalykus ir įgyvendinti juos vietos lygių. Nes tik tada pats Romų klausimo integravimas įvairiose srityse galės būti sėkmingas. Kaip mes ketiname, ką mes ketiname daryti ateityje? Komisijos tarnybos, jūs žinote, yra parengusios pakol kas dar neoficialius dokumentus dėl tolesnio dialogo plėtotės su nacionalinėmis valdžios institucijomis šioje srityje. Taigi, pirmieji dalykai numatyti. Yra eksantės sąlygos numatytos ir taip pat nauji metodai. Pavyzdžiui, mes galima paminėti iniciatyvą susijusią su miestų plėtra ir Romų klausimo integravimo į jas ir, ir kitų galimybių. Kitaip sakant, mes tengiamės Romų įtraukties klausimą susijęti su įvairiomis įmanomomis iniciatyvomis ir taip taikome integruotą į požiūrį. Kitas dalykas yra skurdo problema. Dabar mes bandome išsiaiškinti, kiek plačiai paplitęs skurdas tarp Romų bendruomenių, nes vidutiniai statistiniai duomenys tikrai nepadės mums išsiaiškinti Romų bendruomenių konkrečių problemų. Skaičiai yra svarbu, bet ne tiek. Todėl mes dabar bandome įvertinti e, skurdo apriepti, tam, kad nustatytume, kur labiausiai nuo skurdo kenčia Romų bendruomenės ir atliekant šį darbą, vėlgi tai reiškia, kad turėsime rinkti įvairių statistinius duomenis iš įvairių sričių, o tai padės geriau integruoti Romų klausimą į kitas politikos sritis. Dar vienas dalykas, aišku, gal mes kalbėjome, mes ne, ne viską pristatėme, kas buvo uh, įgyvendinta, bet tikrai mes pakalbėsime su savo technikais, kad jie pateiktų jums elektroninę mūsų pranešimo versiją. Na, o Kalbant apie klausimą, nebejotinai mes tenksimės atvykti, nes pats tikslas yra užtikrinti, kad bandomasis projektas galėtų būti tęsiamas kitais būdais. Tai yra tai, ką mes nustatėme, išsiaiškinome, būtų integruota į kitas rytis. Ir tikiuosi, į visus klausimus atsakiau, nors atrodo vieną pamiršau. Pane pirmininkė, jūs klausėte apie ataskaitą, ar ta balandžio mėnesį pasirodžiusi ataskaita yra vienintelė ir paskutinė. Na, galiu paminėti, kad Pasaulio bankas ir UNDP kartu su komisija yra paskelbusi vieną studiją susijusią su uh, verslumo skatinimu tarp Romų. Taip pat dar viena sleidinys pasirodė uh, apie Romų vaikų mokymą ir švietimą. Taigi tai nebuvo vienkartinis leidinys, mes stengiamės išanalizuoti visus Romų įtraukties aspektus, kad galėtume paskiau deramai parengti kažkokius praktinius priemonės, kurias įgyvendintume Ir turiu dar vieną dalyką pasakyti, kad mes labai glaudžiai dirbame su valstybių narių vyriausybėmis, kurios turi savo nacionalinės programas šioje srityje. Komisija įvertins tas nacionalinės programas tam, kad jos būtų kaip galima geresnės. Gal mano kolegos, aišku, ką nors nori papildyti, tai mielai, bet dar vieną dalyką galėčiau pasakyti pati. Mes e, jau savarankiškai pradėjome vykdyti kai kuriuos bandomuosius projektus susijusius su kilmės valstybės problema. Vykdome juos įvairiose valstybėse narėse. Beje, turiu pasakyti, kad jie gana neblogą rezultatų duoda, bet dabar dar per anksti viską pasakyti. Pirmininkė. Ar kolegos iš kitų generalinių direktoratų nori ką pasakyti? Nes jeigu ne, tai aš turiu klausimą. Šiuo metu mes deramės dėl būsimo reglamento ir ten yra partnerystės susitarimo klausimas. Kas pasirašys tos partnerystės susitarimus, kaip tai bus darima. Mūsų komitetui rūpi, kad mažumos, įskaitant ir Romų bendruomenės mažumą, būtų įtrauktos į socialinį, ekonominį gyvenimą, Galų galia tai padėtų spręsti Romų bendruomenės problemas. Ir veiklos programos taip pat. Juose bus numatytas Romų įtraukties aspektas. Todėl norėčiau, kad jūs mane patikintumėte, kad regionų generalinis direktoratas visą tai supranta, teigiamai vertina, nes kai kalbėsime apie partnerystės susitarimus, mes grįšime prie šitų klausimų. Ta pati galima pasakyti ir apie užimtumo sritį. Aš aišku nežinau, kaip yra įgyvendinamos nacionalinės strategijos, ar komisija a, prižiūri, kaip įgyvendinama nacionalinė Romų įtraukties strategija, bet tai, manau, irgi svarbu. Kitas dalykas a, - biudžetas. Ar svarbu, kad Europa prisidėtų prie to biudžeto, ar tikrai komisija daro viską, kad a, tinkamas lėšų kiekis būtų numatytas ne tik iš ES biudžeto, bet taip pat ir iš nacionalinių biudžetų. Komisija. Taip. Pirmiausia, tai mes savo pareigūnus, kurie dėrėsi su uh, valstybėmis narėmis, da šiuo metu mokome, šviečiame jos Romų klausimais, pavyzdžiui, institucionalizavimas, yra ir kitų klausimų. Taigi, mokymai rengiami tiksliniai ir jų metu aiškinamasi, kaip įmanoma užtikrinti Romų įtraukti, kaip taikyti integruotai požiūrį. Taip pat mūsų generalinis direktoratas turi žinių centrą, kuriame horizontaliu požiūriu yra analizuojami Romų klausimai. Dirbame su visais skyriais ir kitomis tarnybomis, kad Romų įtraukties klausimas atsispindėtų ir kitose programuose. Taigi mano kolegos tas programas kaip tik vertins, peržiūrės, kad įsitikintų, jog deramas dėmesys yra skirtas kitose programuose Romų įtraukties klausimai. Pirmininkė, ačiū. Nematau, kad kas dar prašytų pakomentuoti, todėl aš noriu Jums padėkoti už pateiktą informaciją. Kaip suprantu, palaikysime ryšį, e, jeigu kartais organizuotume klausimą, jo mums reikės regi komitete. Mėly kolegos, noriu pasakyti, kad paskutinis darbo tvarkės punktas yra garsiai pasakyti, kad kitas posėdis vasario 19 dieną. Tuo baigiu mūsų diskusiją ir baigiu posėdį. Ačiū.